Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushaltskomitees. Labas rytas, teskime posėdį. Noriu pasveikinti vėl susirinkus į biudžeto kontrolės komiteto posėdį po vakar pakankamai gyvų diskusijų dėl Liono Turino projekto. Manau, kad grįžtume prie prastinių darbo atvarkės klausimų. Dabar vienuoliktasis klausimas tai yra finansinės padėtis, pagalba e, sudėtingoje padėtyje esančioms šalims. E, prašau dabar poną Mugurūtą pristatyti šią ataskaitą. O mūsų pranešėja yra ponia Jala Sender. Pone pirmininkė, gerbimi biudžeto kontrolės komiteto nariai, aš norėčiau padėkoti komitetui už kvietimą auditorumams pristatyti 18-2015 metų pranešimą dėl finansinės paramos į sudėtingą padėtį patekusiam šalims. Man yra malonu bendradarbiauti su jūsų komitetu, steigti visapušką informaciją apie mūsų darbą tam, kad geriau pristaikytume prie pastarųjų metų pokyčių audito rūmose. Mes uh, įsteigėme darbo grupę, komandą, kuri yra atsakinga už e, Europos ekonominį valdymą ir tinkamos priežiūros institucijoms rengiame ataskaitas. Tai yra pirmoji buvo parengta 2014 metais Europos bankų priež... dėl Europos bankų priežiūros institucijos ir e, antroji e, ataskaita buvo parengta dėl <clears throat> vertybinių popierių ir rinkų tarnybos veiklos. Šios dienos ataskaita skirta finansiniai paramai ir sutingoje padėtyje esančiam šalims, ypatingai Graikijai. Ir e, dar kitą ataskaitą dėl Graikijos tiksliau aš pristatysiu birželio 14 dieną. Taip pat auditorumuose buvo parengta ataskaita dėl mm, pervišinio deficito procedūros Aš pateiksiu vertinimą apie tai, kaip komisija sprendė e, ekonomikos krizę, kuri prasidėjo 8 metais. Kriziai suvaldyti buvo e, parengtos vairios programos, skirti milijardai eurų, todėl būtina dabar pasimokyti iš padarytų klaidų. Aš pradėsiu nuo bedros apžvalgos apie audito vykdymą, išvadas ir rekomendacijas ir po to mielai atsakysiu jūsų klausimus. Mes vertinome, ar komisijos vykdytas finansinės paramos sudėtinga padėtė esančiam šalims administravimas vyko tinkamai. Ypač daug dėmesio skyrėme dviem finansinės paramos priemonėms, kurias administravo komisija. Viena vertus vertiname kaip naudojamas Europos e, finansinio stabilumo mechanizmas, kuris buvo <clears throat> skirtas eurozonos šalių finansiniai paramai, tai yra Airijai ir Portugalijai. Ir kita priemonė, tai yra mokėjimų e, balanso mechanizmas iš šios priemonės parama buvo skirta Vengrijai, Latvijai ir Rumunijai, ne eurozonoms šalims. Vykdydami auditą mes vertinome, ar laiku buvo aptiktos, nustatytos finansinės grėsmės ir ar e, komisija mm, įnešė visą priepinti indėlį priimant sprendimus dėl programų vykdymo. Taip pat e, vertinome, ar finansinė parama padėjo pasiekti užsibrėžtų tikslų. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, ko mes neauditavome. Mes neauditavome trejato paramos, nes mes tik tai apsiribojame komisijos veikla. <clears throat> Taip pat e, mes e, vertinome komisijos bendrabiavimą su kitais partneriais, tačiau nevertinome kitų partnerių indėlio. ir ar tas kitų partnerių dalyvavimas buvo pagristas. Taip pat nevertinome politinių sprendimų, taip pat e, nevertinome kitų e, galimų scenarių ir alternatyvų. Taip pat nevertinome e, paramos teikimo tvarumo ir paskolų gražinimo tikimybės. Taigi, kokios buvo mūsų bendrosios išvados? Mes pažymime, kad nepaisant tam tikrų įspėjimųjų ženklų, komisija nebuvo pasirengusi tokio masto krizę suvaldyti. O tai liūdija apie tam, tikrus rimtas, tam tikras rimtas spragas ir e, silpnumus komisijos administravimo struktūrose. Pradinėme etape komisijai pritruko ekspertinių gebėjimų ir todėl reikėjo pasitelkti Tartautinio valiutos fondo programą rengiant paramos programas. Taip pat vertinome e, komisijos e, vidaus procedūras ir priemi išvadas, kad jos <clears throat> taip pat nevyko pakankamai optimaliai, nes <clears throat> e, šalis e, patekusios į krizę buvo vertinamos skirtingai, buvo siūlomos skirtingos priemonės, eurozonai buvo siūlomos tai parengiamosios priemonės kitoms šalims, e, šiek tiek kitokios paramos priemonės, taip pat kokybės kontrolė paramos programų nebuvo pakankamai užtikrinta. Taip pat pasitaikė trūkumų susijusių su tuo, kaip komisijos pareigūnai dokumentavo savo veiklą. Kalbant apie gyventinų programų kontrolę, mes pažymėjome kai kurias problemas susijusias su komisijos atliekamos peržiūros patikimumu. Komisija nepateikė sisteminių ataskaitų apie tai, kaip valstybės narės atitinka nustatytas sąlygas Tačiau turiu pabrėžti, kad mūsų ataskaitoje e, pateikiamas ne tik neigiamas išvados, taip pat mes pabrėžime ir kai kurios labai svarbius teigiamus aspektus. Faktas yra tai, kad e, parma gavusios šalis e, pasiekė užsibrieštų pirminių tikslų, sumažino struktūrinį deficitą, nors ir skirtingų greičiu, skirtingais greičiais to pasiekė. Taip pat valstybės buvo paragintos įgyvendinti nemažos apimties reformas, prieėmė išvados, kad valstybės narės atitiko daugumą nustatytų sąlygų, kad gautų finansinę paramą. Galiausiai, kokios yra mūsų rekomendacijos? Mes parengėme rekomendacijų sąrašą. Rekomendacijomis siekiame pagerinti būsimų komisijos paramos programų administravimą. Mes ypač rekomenduojame, kad komisija būtų geriau pasirengusi valdyti naują finansinės paramos programą, jeigu tokios prireiktų. Taip pat komisija turėtų sugriežtinti vidaus procedūras, vidinės procedūras, sustiprindama skaidrumą, kokybės kontrolę bei atliekamų darbų E, arba veiklos dokumentavimą. Būsimoms programoms būtina prielaida yra institucinio bendradarbiavimo su kitais programiniais partneriais e, institucionalizavimas. Taip pat mes <clears throat> rekomenduojame, kad komisija ir toliau vykdytų tam tikrą stebėseną šalių, e, kurioms e, jau nustota teikti e, parama tam, kad būtų galima įvertinti pradėtų reformų programų veiksmingumą ir rezultatus. Ačiū uždėmesi, esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū, tai tikrai labai svarbi, įdomi ataskaita po vakarykštės diskusijos apie deficito užtikrinimo kriterijus matome, kad audito rūmas, rūmai daug dėmesio skiria procedūrams, kurios mums yra labai svarbios. Ines Ayala Zenda panešėja ir jį dabar gauna žodį. Ačiū pirmininkė. Vakar mes jau kalbėjome apie Heis ataskaitą, o dabar aš norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį į tai, kad mes didžiuojamės tuo, jog šis komitetas pasirūpino, kad audito rūmai įgautų įgaliojimus vertinti ir kontroliuoti finansinę valdyseną įvertintų, kaip ji atsispindi ES biudžetui, kadangi mes čia kalbame tik tai apie garantijas, kurios buvo suteiktos valstybėms narėjams, komisijai, centriniam bankui, tačiau mes čia kalbame ir apie tai, kad kontrolės ir priežiūros mechanizmai yra įsteigti, taip pat yra numatyti ir prevenciniai mechanizmai. Ir labai gerai, kad galima atsižvelgti į kritinės situacijas, kurios ištinkamus dabar ir ateitie. Dabar norėčiau grįžti prie pranešimo. Žinome, šiek tiek liūdna tai, kad šitie procesai dar tik tai įsibėgėja ir komisija turėjo uh, pradėti veiklą, auditorumai taip pat turėjo išmokti vertinti, padaryti procesus veiksmingesnius. Auditorumų rekomendacijos yra labai tikslingos ir iš esmės teisingos, tačiau praėjus septyniems metams nuo krizės pradžios vis dėlto turėtume konstatuoti, kad situacija nėra visiškai patenkinama. Aš būčiau pageidavusi, kad ne tik tai procedūriniai ir teisiniai aspektai būtų įvertinti, kad būtų įvertinta, kaip buvo elgiamės krizės akivaizdoje, bet to reikėtų nepamiršti, kad komisija taip pat turėjo išmokti valdyti šiuos procesus. Ir taip pat Tarptautinis valiutos fondas dalyvavo šiuose procesuose, buvo bendradarbiavama su centriniu banku, todėl lengva nebuvo. Tačiau vis dėlto būtų įdomu gauti papildomos informacijos apie tai, kaip vyko šitas krizės suvaldymas išeinant už procedūrinių aspektų rėmų. Šita krizė buvo visai neįprasta ir jos suvaldymo tikslas buvo eurozonos valstybės išgelbėti. Tai buvo nelabai lengvas uždavinys ir kitos priemonės buvo taikomas toms valstybėms, kurios nėra eurozonos, eurozonos narės. Aš Norėčiau padėkoti audito rūmų atstovui už tai, kad jisai paminėjo tuos aspektus, kuriuos vakar paminėjo kolega Heis. Jis kalbėjo apie tai, kad kiekvienai valstybė buvo taikoma visiškai kitokia metodika. Dėl to kilo įvairios rizikos kadangi vyriausybės, ekspertai, gyventojai galėjo sustaryti nuomonę, kad e, jie skirtingai traktuojami. Tačiau tai savai mes suprantame, kadangi kiekvienai valstybė reikėjo parinkti tinkamiausią variantą. Taip pat reikia pridurti, kad valstybių lyginti negalima, kadangi jų situacija buvo visiškai kitokia. Todėl negalima painioti obolių su kraušimis o parama būtent dėl tos priežasties turėjo būti skiriama tikslingai atsižvelgiant į kiekvienos valstybės situaciją ir jos poreikius, kadangi kiekviena valstybė narė turėjo savo ūkinės raidos istoriją, finansų struktūras ir taip pat visuomeninė sankloda yra kitokia. Todėl kiekviena valstybė turėjo būti gelbėjama tikslingai. Tačiau reikėtų dar pasidalinti informaciją ir apie ateitį, apie tai, kaip elgsimės ateityje, pavyzdžiui, kaip toliau plėtosime Europos semestro nuostatas, Ir ateityje reikėtų užtikrinti, kad piliečiai nemanytų, jog vienas valstybės e, patenka į privilegijuotą padėtį. Jeigu valstybės narės mano, kad yra skirstomos valstybės į skirtingas kategorijas, kad yra matuojama visiškai situaciją kitais principais, tai manyčiau, tai nėra palankus vertinimas. Todėl komisija ir audito rūmai turėtų paaiškinti, kaip šita skubi pagalba konkrečiai teikiama. Kai buvo teikiama, ji buvo mano manimu teisinga, tačiau piliečiams susidarė įspūdis, kad jie jų valstybės traktuojami ne vienodai, kad būtų iš ankstinio nusistatymo arba šališkumo. Jau vakar kalbėdama pasakiau štai ką. Kai buvo aptarinėjimas Heis pranešimas, sakiau, kad labai svarbu pagalvoti apie tai, kokie žmogiškiai ištekliai ateityje bus reikalingi, žinoma, turint omenyje ekspertinės žinias ir profesinę kvalifikaciją, siek kokių vidinių ir išorinių išteklių reikės. Žinoma, pirmenybę teikti reikėtų vidiniams ištekliams prieėmę šešių dokumentų rinkinį, dviejų dokumentų rinkinį, mes vis dėlto turėtume dabar pagalvoti, kaip ateityje reikėtų suformuluoti įgaliojimus, kadangi e, galvojant apie galimą sudėtingą situaciją ekonomiką, vėl reikėtų aiškiai suformuluoti įgaliojimus. Pavyzdžiui, jeigu reikėtų vėl grįžti prie Graikijos, tai ko gero jau būtų reikalingi visai kiti finansiniai instrumentai. Todėl norėčiau paprašyti komisijos, pasakydama, kad po visų tų pamokų, kurias išmokome krizės akivaizdoje, reikėjo ko gero imtis kitokių priemonių, kurios būtų padėjusias subendrinti skolas. Ir Baigdama norėčiau pasakyti dar vieną dalyką. Galbūt šiek tiek paprikaštauti komisijai. Mes, parlamentas, suvokiame save kaip partnerį, kuris siekia, kad parama valstybėms narėms būtų teikiama, mes siekiame bendradarbiauti ir siekiame, kad kartu įveiktume tą ypatingai sudėtingą krizę. Todėl aš norėčiau papildomos informacijos apie tai, kaip mes ateityje elgsimės pasitelkdami dviejų ir šešių dokumentų rinkinius. Ir norėčiau pasakyti, kad parlamentas nenorėtų būti paraštėse, nustumstas į šalį ir kad mes visi iš vien galėtume reaguoti į ateities krizės. Mes, parlamentas, manome, kad mus reikėtų į šiuos procesus labiau traukti. Taip pat manome, kad galėtume dalyvauti ir vykdant šitos paramos kontrolę. Taip pat norėčiau paminėti ir bendravimą su išoriniu pasauliu. Mes tik dabar pradame suprasti, kaip turėtų atrodyti komunikavimo procesai tokiuose sudėtingose situacijose, turint omenyje, kad vienas dalykas yra politinės antraštės, tačiau kitas dalykas e, e, Financial Times išsamus straipsniai. Ir todėl turėtume pagalvoti apie ateities komunikavimą, apie mūsų teikiamą informaciją visuomeniai. Dar norėčiau paprašyti vieno dalyko iš auditorumų. Yra rengiamos metinės ataskaitos ir pateikiamos gairės išvados Po to vyksta tarp institucinis dialogas su komisija. Mes taip pat norėtume dalyvauti šiuose procesuose, mes norėtume gauti tas e, specialiasis ataskaitas ir galvojame, kad mums turėtų būti lygaus partnerio statusas. Taigi skaidrumas taip pat yra labai svarbus. Dėkuoju pranešėjų už šitą pasisakymą, o dabar žodį suteiksime mm, parlamento nariams ir pirmą žodžią paprašė ponas Heis. Dėkuoju pirmininkė. Aš noriu labai nuoširdžiai pasveikinti poną Alessandrę už padarytą pranešimą ir jūs mm, mums išdėstė 32 rekomendacijas. Manau, kad jūsų atsakymas yra pakankamai išsamus. Aš jas e, šiek tiek vėliau pakomentuosiu. O dabar dar kartą norėčiau padėkoti ir auditorumams už šitą pranešimą. Tikrai pagaliau atėjo laikas ir tas laikas tinkamas diskutuoti šios klausimus, nes Europa išgyvena krizę, ypač ir mano šalis, kurios BVP e, turėjo e, būti pritaiktas 30 procentų. Tai buvo didelis iššūkis. Žinoma, turime išmokti iš šio proceso padarytų klaidų, iš jų pasimokinti. Ir e, metų pradžioje paskelbtas pranešimas labai aiškiai vardina tas klaidas pranešime teigiama, labai aiškiai teigiama, kad komisija buvo užklupta nepasiruošusi. Nes nebuvo atliktas šalių rizikos vertinimas. Mes pripažįstame, kad iš to mes galime mokytis, nes e, kelios valstybės narės buvo nemokios ir reikėjo uh, tokią išvadą padaryti anksčiau. Tačiau audito rūmų atliktas pranešimas, tyrimas ir e, kaip audito rūmai įvertino komisijos e, atliktą darbą bei dokumentus, tai aiškiai pasakyta, kad komisija savo darbo netliko ir komisija turi būti atskaitinga už savo veiklą. Kadangi daugelį rekomendacijų neatsižvelgiama į nacionalinius ypatumus, tai tai yra, nėra gerai. Aš savo pranešime vakar sakiau, kad mes nenagrinėjame E, vieną modelį, nes kiekvienoje valstybėje yra skirtingos e, situacijos, skirtingi ekonominiai modeliai, tai jeigu norime padaryti kažkokias išvadas, tai privalome suprasti, kad kiekvienos šalies ekonominiai ypatumai yra skirtingi ir mano supratimu į tai, rengiant programas, nebuvo atsižvelgta. Buvo pateiktas Vengrijos pavyzdys ir pradžioje buvo jai skirta 60 rekomendacijų. Tuo tarpu mano šaliai ir Portugalijai tokių rekomendacijų buvo apie 400. Tai matome, kad e, turime iš šios pamokos pasim, patirties pasimokinti, ypač komisija. O dabar konkrečiai dėl Airijos vis dar tęsiasi ginčas dėl to, kad Europos centrinės bankas nesugebėjo susitarti su dviejomis Airijos vyriausybėmis ir dėl to nukentėjo um, obligacijų turėtojai ir konkrečiai uh, du Airijos bankai. Tuo metu jie visiškai uh, buvo subankrutavę ir jiems gelbėti prireikė aštuonis kartus didesnio kapitalo nei jų pačių kapitalas. Kai buvo susipažinta su dokumentais gautais iš ECB, tai paaiškėjo, kad tie dokumentai buvo nepakankami. Šį dalyką aš išdėščiau ponui Dragi, pabrėždamas, kad e, situacija ne, netenkinama, o Europos centrinis bankas turi aiškiai suvaidinti savo vaidmenį, kaip tas pabrėžtas šioje ataskaitoje pranešime ir tą mes turime aiškiai pabrėžti. Kitas dalykas. Aleksandrio pranešimas ir. Pranešėjos e, tekstas yra pakankamai e, išsamus, kalbame apie per finansinę krizę naudotus mechanizmus, kurie e, naudojami pakankamai laipsniškai. Tačiau audito rūmai e, būtų geresnėje e, pozicijoje, jeigu jisai būtų išnagrinėjęs tą situaciją, kai buvo e, lėšos išleidžiamos, o ne jas audituotų post factum. Toliau, parlamentinė kontrolė. Į šį procesą parlamentinės priežiūros procesą įtrauktas yra ikonas, tačiau tuo metu jisai nevyko. Dar turime kelti ir kitą asmenį klausimą, kas bus, jeigu iš trejato pasitrauks ECB. Ką tuomet mes darysime, kokius komisijos tarnybos bus atsakingos už procesą. Ir dar paskutinis dalykas. Patys piliečiai yra be galo nepatenkinti. Man jau įgryso girdėti pasakymus apie mūsų šalies ekonominę pažangą. Jeigu komisija taip liaupsina mūsų ūkio pasiekimus, o paskiau mm, taip mus pliekia, tai man sunku suderinti. Mes tikrai nemažai e, pasiekėme, bet ir susidurime su sunkumais, tačiau komisijos požiūris ir mūsų šalies traktavimas turėtų būti nuoseklus. Ir audito rūmų pranešimas į šias diskusijas įnešė daugiau e, skaidrumo, sakyčiau. Dėkui, pirmininkė. Ačiū ponui Heis už jūsų nuomonę, o toliau žodį sutikime poniai Sulin. Ačiū Ponas Zdechovskis dėja dėl kitų įsipareigojimų negali dalyvauti posėdėje. Ir yra šešienis pranešėjas dėl finansinės paramos sunkumų patiriančiamis e, šalims. Jis manęs paprašė pristatyti jo nuomonę dėl šio pranešimo. Šešienis pranešėjas palankiai vertina šią specialią ataskaitą skirtą finansinę krizę patiriančioms šalims gaunančioms finansinę paramą. Taip pat jis džiaugiasi tuo, kad rengiama speciali ataskaita dėl Graikijos, jį, jį labai domina. Ir šešienis pranešėjas nori paklausti, kada ta ataskaita pasirodys. Šešėlinis pranešėjas pritarė audito rūmo komentarams ir rekomendacijoms. Jis pabrėžia, kad būtina sukurti labai aiškę struktūrinę sąrangą tam, kad ateityje būtų galima tinkamai administruoti teiksiamą finansinę paramą, taip pat užtikrinti veiklos dokumentaciją, kuri būtų pakankamai aukštos kokybės bei būtina, kaip rekomenduoja audito rūmai, greitų laikų sugebėti mobilizuoti personalą. Taip pat reikalinga daugiau skaidrumo susijusio e, su sprendimais priimamais dėl paramos programų ir jų kontrolės. Ir e, šią problemą šešias pranešėjas pastebi visose paramos programuose. Baigdamas jis nori paklausti, ar komisija yra jau pradėjusių darbus susijusių su mikroekonominių prognozių pakeitimu ir peržiūra. Ir norėtų sužinoti, kada komisija gyvendins ankstesnius bei kitus audito rūmų pasiūlymus ir rekomendacijas. Dėkoju. Yra užduota nemažai klausimų, bet juos atsakysime toliau. Vėliau. Žodis Liberatskiui. Labai dėkoju. Aš noriu padėkoti, kad auditorumai pristatė šį pranešimą, o taip pat noriu padėkoti Ajalai Sender už jos parengtą dokumentą. Iš tiesų dėl šių klausimų mes diskutuojame jau ilgus metus. Laikrašių antraštės mirga nuo Graikijos, Airijos, Graikijos, Graikijos E, šalių pavadinimų. Mums tarsi šiek tiek pabodo, nes iškylo ir naujų iššūkių - migracija, breksitas. Tačiau mes, sakyčiau, kad darbą turėtume tęsti, nes pranešimas aiškiai parodė, kad komisijos reagavimas buvo per lėtas e, jinai tiesiog nepajėgi užbėgti įvykiams už akių, o juolap daugelis e, valstybių tiesiog e, nesuvokia, kokios gali būti pasiekmes ir kaip svarbu imtis veiksmų nedelsant. Taip pat e, dėl šalių yra įsigalėję tam tikri mitai mitas dėl Graikijos, kad ją reikia nuolat remti, ar kiti. Ir tokiais mitais pasinaudoja euroskeptikai. Todėl, kadangi tas tekstas neblogas, sakyčiau, gal jį reikėtų išplatinti visiems nacionaliniams parlamentams, kad jie patys su juo susipažintų, padiskutuotų. O mes galėtume su nacionaliniu parlamento atstovai susitikti ir kai mes su jais susitiksime, galėtume aptarti šį pranešimą, kuris būtų įtrauktas į darbo atvarkę. Svarbu suvokti, kaip atsiranda tokios e, blogų įvykių spiralės ir kaip išvengti jų ateityje. mes didžiausią dėmesį sutelkime į eurozonos valstybės, bet yra ir šalis, kurios eurozonai nepriklauso, kaip Vengrija. Ir Vengrijos piliečiai gali papriekaištauti, kad jie yra praščiau traktuojami, kai šalis patenka į eurozoną, jie žiūrima vienaip kol jos neurozonoje žiūrima prašiau. Turime įsiaiškinti, kaip veiksmingai yra naudojamos ES lėšos, kaip e, veikia bankų sistema, ar šalis gali laiku sureaguoti. Ir ta prasme šis pranešimas gali prisidėti prie tokio informuotumo didinimo Europos lygių. Ir antra vertus, galime pasimokinti iš mūsų praeities patirčių nesėkmių. Taigi dėkoju pranešėjai, dėkoju ir auditorumams, kurie parengė mums šios gerus dokumentus. Aišku, aš čia išvelgiu vieną kitą metodo problemą, galima dėl to diskutuoti, galima nemažai dalykų pagerinti, ypač tuos būdus, kuriais yra renkama informacija. Dėkoju, Neveraski. Labai tikslios jūsų pastabos, kadangi daugiau parlamento narių kalbėti nepanoro, tai tuomet žodį suteiksiu Ako iš Ekofino. Dėkoju, aš džiaugiuosi, kad mes galime su šiame komitete padiskutuoti dėl šio pranešimo. Ir aš norėčiau išsakyti vieną kitą pastabą. Sakyčiau, kad audito rūmai e, ėmėsi visai novatoriško požiūrio. Mes komisijoje apsisprendėme bendradarbiauti su audito rūmais viso proceso metu. Taigi pagalbo pro, programos, kurios buvo e, peržvelgtos, buvo tokios. Tai yra mūsų rinkos dalies praradimas dėl 2008 e, prasidėjusios pasaulinės ekonomikos krizės. Šie, šių įvykių negalima buvo iš anksto numatyti. Ta mes galime pasakyti apie daugelį politikų. Ir komisija susidūrė su visiškai nauja situacija. Daugelis programų, kurios buvo plėtojamos ir vykdomos su šalimis, turėjo būti pakeistos, adaptuotos, pritaikytos naujoms procedūroms. Ir komisija privalėjo taupyti nedelsiant. Ir auditorumai aiškiai pripažįsta, kad komisija susidūrė su tokiu iššūkiu, bet su juo susidorojo. Komisija elgesi ne viena, nes e, procese svarbu vaidmenį suvaidino e, šalių institucijos, TVF ir kiti veikėjai. Sakyčiau, kad audito pranešimas yra subalansuotas ir yra ir teigiamų pavyzdžių, kurios išdėstos rekomendacijose. Taip pabrėžiamos ir klaidos, ir krizės poveikis. Tačiau tai nėra tarsi klaidos, o procedūriniai trūkumai. Nes programos politinių ekonominių požiūrių nebuvo vertintos. Nes kai žvelgėme į šį politinį aspektą, tai aiškiai galime pasakyti, kad tikslai buvo pasiekti. Audituotos šalis sugražino jiems skirtą paramą be jokių papildomų palyk, palūkanų. Dar mums kelia nerima kai keletas dalykų, aš, jas, aš jūs pabrėšiu. Komisija laikosi nuomonės, kad pagalbos programos neturėtų būti standartizuotos, ypač jų turinys. Aš tą esu išdėstęs ir komiteto nariams. Programos turėtų būti lankščios, paremtos analizę, ištyrus ekonominės, politinės šalių ypatybės ir situaciją. Svarbu ir tai, kaip e, prie proceso prisideda šalis ir šalių institucijos. Atsakomybė gali nulemti programų sėkmę. Komisija pripažįsta, kad pradžioje buvo tų procedūrinių trūkumų. Ir pranešime tas pripažįstama. Mes mokomės iš proceso ir pagerinome situaciją. Juolab, kad į trūkumą neturėjo mm, lemiamos įtakos programų rezultatams. Yra kur tobulėti, bet mes manome, kad e, procesas plėtojusi sėkmingai, mes įveikėme tam tikrus, tam tikrus sunkumus, kilusius e, su kitomis institucijomis ir valstybėmis narėmis. O dabar dėl rekomendacijų pripažįstu, kad galime pritarti visoms auditorumų pateiktoms rekomendacijoms, o taip pat ir pranešėjo Sajalo Sender pateiktoms rekomendacijoms. Pagrindas yra tikrai geras, juolab, kad mes jau prie jų esame padirbėję, o kai kurias ir įgyvendinę. Pavyzdžiui, duomenų e, saugojimas, kurie buvo renkami nuo krizės pradžios, Jūs žinote, kad pro kiekvienos peržiūros yra viešai paskelbiamas e, tam tikras kontrolės pranešimas. Mes taip pat nuolat ateiname į Europos parlamentą, taip pat vykdome ex post vertinimus. Pavyzdžiui, įvertinome Airijos, o taip pat ir Ispanijos e, programas Tas vertimas buvo padarytas ex post. O dabar atsakyčiau į komiteto nario išsakytą susirūpinimą. Kai mes atlikome ex post Airijos vertinimą, priėmė išvados, kad programa iš tiesų buvo įgyvendinta sėkmingai. Dabar dar vieną kitą klausimą aptarsiu. dėl ekonominės ir fiskalinės prognozės. Šioje srityje mes tobulėjame. Komisija, pateikdama fiskalinės ir mikroekonominės prognozes, yra tikrai vienos iš geriausių ir gali lygiuoti su EBPO ir TVF prognozėmis. Sakyčiau, kad mes sugebėjome sureaguoti į krizę, sukūrėme naujas priemonės ir tai yra žingsnis, leidžiantis e, šalims, kurios pasiskolino iš ESM, turėti pakankamai laiko E, tas paskolintas lišas gražinti. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, ponė Tako, už jūsų mintis. Paminėjote daug aspektų, kurie yra minimi auditorumo ataskaitoje, tai galbūt dabar auditorumo atstovai galėtų sureaguoti. Ačiū pirmininkė, pirmiausiai noriu padėkoti už šiltus žodžius, kuriuos išgirdome vertinčią ataskaitą iš pranešėjos lūpų ir iš kitų komiteto narių. Taip pat noriu padėkoti naudodamasis progą komisijai už puikų bendradarbiavimą. Vykdant šį auditą, kaip minėjau, tas auditas buvo naujoviškas. Mes auditavome komisijos veiklos efektyvumą, komisijos parengtas e, procedūras, e, kurias pasitelkus yra priimami politiniai sprendimai. Taigi džiaugiamės, kad bendradarbiavimas su komisija vyko sklandžiai, kad buvo atsižvelgta visas mūsų rekomendacijas. Jeigu leisti, dabar norėčiau pakalbėti, sureaguoti į pranešėjos, e, panas Ajalas Sender komentarus e, pirmiausiai dėl mūsų audito aprepti. Buvo minėta, kad e, buvo minimas žodis nusivylimas tam tikrą prasme procedūromis ir kurias pasirinko komisija, kurias mes auditavome ir buvo minima, kad komisijoje Komisijos naudojamos procedūros turėtų prisidėti prie kitų sprendimų prieimimo efektyvumo, tačiau aš jau pradžioje sakiau, kad mes uh, pareiškime savo nuomonę ir įvertinimą. Ne visais ekonomikos politikos aspektais mes pasirinkome tik tai tam tikras atskiras auditavimo sritis. Mums susidarė įspūdis, kad e, traukti daugiau sričių nebuvo prasminga rengiančio ataskaitą. vertinti ekonominę politiką, tai tiek politikai, tiek mokslininkai nesutarė dėl tokių priemonių kaip, pavyzdžiui, skolų nurašymas. Galima būtų svarstyti ir apie tai, kokia būtų tose šalise situacija, jeigu jos nebūtų gavusios finansinės promos, tačiau mūsų audito Šie aspektai mūsų audito apriepti nepateko, mes e, vertinome pasirinktus veiklos procesus ir institucijos gebėjimą įnešti veiksmingą indėlį į sprendimų prieimimą, nes e, tai yra svarbu, kadangi sprendimus priima tarybos nariai, politikai, valstybių narių atitinkamos institucijos pasirašo tarpusavio supratimo memorandumus, kurie yra grindžiami komisijos parengtais dokumentais. Dėl šios priežasties komisijos veikla čia yra labai svarbi ir būtent mes ją todėl taip išsamei ir vertiname. Kaip minėjau, tikslai buvo pasiekti, dabar yra svarbu žvelgti į ateitį ir užtikrinti, kad e, būtų pagerinti tolesni veiksmai, e, dokumentavimo procedūros, kitos procedūros pagerintos ateityje. Nemažai komiteto narių kėlė klausimą dėl skirtingo valstybių narių traktavimo iš komisijos pusės. Mums taip pat susidarė įspūdis, kad e, kiekviena programa, ją rengiant, joje privaloma atsižvelgti į konkrečios valstybės narės ypatingą padėtį ir specifiką. Taip pat turime nepamiršti, kad atitinkama valstybė narė taip pat turi sutikti su šia programa, kadangi jos vyriausybė turi pasirašyti, padėti savo parašą po tarpusavio supratimo memorandumą. Mes įvertinome, kai buvo parengtos tos pirmosios programos, kai buvo atsižvelgta jose skirtingų šalių specifika. Ir vertinome programas, kurios buvo parengtos ne eurozonos šalims ir eurozonos šalims ir padarėme išvadą, kad ne eurozonos šalims buvo keliami griežtesni reikalavimai dėl reformų masto ir apimties. Aš nu, galiu tik tai paminėti, kad 189 pastraipoje mes pateikėme konkrečius pavyzdžius ir e, galime paminėti kai kurias šalis, kurios įgyvendino rimtesnės reformas susijusias su struktūriniu lėšų, struktūrinių fondų lėšų įsisavinimu. Kitos, kalbant apie kitas šalis, tos temos nebuvo minimos. Taip pat mes ataskaitoje minime sąlygas, kurios yra keliamos parma gaunančiom šalims, kai kuriais atvejais jos yra bendresnio pobūdžio, kai kuriais kitais išsamesnės. Taigi konstatavome, kad e, tos sąlygos buvo išpildytos skirtingai. Manome, kad ši tema iš tiesų yra svarbi ir tikrai nepasisakome už tai, kad e, visos šalis būtų maunamos ant vieno kurpalio. Mes manome, kad programos turi būti parengiamos atsižvelgiant į šalių specifiką. Todėl šeštoje rekomendacijoje mes raginame komisiją paaiškinti, kuo remiantis buvo parengtos atitinkamos paramos programos, programų gavimo sąlygos ir e, būtinybė tai aiškiau pabrėžti, susijęti e, paramos suteikimas su vykdomomis reformomis. Pagnama komisija todėl parengti atitinkamą ekspostą analizę, įvertinant ekonominę, socialinę padėtį valstybėse narėse jų konkurencingumo lygį tam, kad būtų įvertinta ar pasirinkti prioritetai, ar pasirinkti teisingi prioritetai manau, kad dėl suprantamų priežasčių susijusių su nuseklumo užtikrinimu dabar būtina dar kartą įvertinti pasiektus rezultatus paramos skirimo. Kaip reikėtų vertinti ateities perspektyvas? Manome, kad atsižvelgus į mūsų rekomendacijas, komisija iš tiesų galėtų pagerinti savo veiklos sąlygas. Dabar yra parengti dviejų šešių teisės aktų rinkiniai ir mes tikimės, kad komisija bus pasirengusi gyvendinti pasirinktas atitinkamas programas, nepriklausomai įgyvendinti. Taip pat manau, kad svarbiausias Surasa mūsų ataskaitos išvada susijusi su viena iš pateikiamų rekomendacijų ateičiai. Susilaukime kritikos dėl to, kad uh, proceso eigoje pasitaikė tam tikrų uh, spragų susijusi su tuo, kam mes adresuojame savo ataskaitas. Mes e, priekaištus įvertinsime, tačiau galiu Jūs patikinti, kad mes labai atidžiai įvertinome gautą informaciją, kuri buvo naudojama rengiant mūsų ataskaitą. Taip pat įtraukime ir papildomus e, paaiškinimus, e, aiškinamasis dalis į savo ataskaitą tam, kad geriau galėtume pristatyti savo rekomendacijas. Pažadu jūsų komentarus perduoti atsakingiams kolegoms dirbantiems auditorumuose. Bet to e, dar noriu sureaguoti ir į klausimą dėl Europos centrinio banko vaidmens. 89 pastraipoje mes pateikime Tarptautinio valiutos fondo veiklos įvertinimą, įvertinant ir atitinkamas alternatyves valstybinio obligacijų turėtojų traktavimo galimybės. Tačiau neradome jokių dokumentų susijusių su Europos centrinio banko veikla, kad galėtume tas aplinkybės įvertinti. Ir būtent dėl to rekomendavome ateičiai įtraukiant į programų vykdymą kitus partnerius, pasirašyti su jais bendradarbiavimo protokolus tam, kad e, būtų apibrėžtos svarbiausios rytis ir temos, tai yra keitimasis informacija, konfidencialumas, e, ginčių sprendimas ir kiti svarbi, svarbus aspektai susijęs su dokumentų, prieiga prie dokumentais su prieiga prie dokumentų, statistinių duomenų. Tai yra, kad atitie būtų aiškiai apibrėžtas partnerių bendarbiavimas programos gyvenimo kontekste. Buvo minėta Graikija, kitos šalis. Dėl Graikijos galiu pasakyti, kad e, nuo pat pradžių buvome informuoti apie sunkumus, su kuriais susidurėma įgyvendinant paramos programą Graikijoje ir dėl šios priežasties nusprendėme parengti atskirą ataskaitą dėl Graikijos ir pirmąją dalį jau esame paskelbę, paviešinę. Joje daugiausiai kalbama apie komisijos darbo grupės Graikijai vykdomą veiklą. Šios darbo grupės teikiama parama ir aš veikiausiai artimiausių laikų per artimiausius mėnesius dar kartą apsilankysiu jūsų komitete, pristatysiu šią ataskaitą. Manau, kad per busimuosius metus kelis mes parengsime ir išsame ataskaitą dėl paramos programos ir programų Graikijai administravimo. Labai ačiū už jūsų dėmesį, domėjimąsi mūsų veikla. Šią ataskaitą parengti tikrai nebuvo paprasta, nes ji buvo grindžiama nauja metodika, todėl naudodamas į sprogą norėčiau padėkoti ir visi savo komandai už atliktą darbą. Tikiuosi atsakiau į visus klausimus ponė pirmininkė. Jeigu būtų papildomų klausimų, tai tiek jums, tiek visam komitetui esu pasirengęs juos atsakyti. Ačiū. Aptarėme šį darbo tvarkės klausimą. Kolega Flemingen prašo žodžio, tačiau bijausi, kad diskusijos nepasitestų. Atsiprašau, aš esu agri komiteto narys ir šį rytą bus balsuojama. Ta tema yra labai svarbi. Aš norėčiau tiesiog paklausti e, auditorumų atstovos. Pova. Norėčiau, ar jūs iš tikrųjų pažvelgėte į, į Airijos situaciją. Heis kalbėjo apie tai, kad Airija turėjo prisijimti 31 milijardo eurų paskolą, o tai yra mm, lėšos, kurios buvo paimtos iš pelno mokesčių, iš fizinių asmenų mokesčių. Ir todėl norėčiau paklausti, ar tokiomis keistomis aplinkybėmis būtų daroma tas pats ir šiandien. Komisija kalbėjo apie tai, kad mokesčių mokėtojams ne, nekils papildomų kaštų, tačiau atskiroms valstybėms narėms vis dėlto kyla kaštai. Airijai, pavyzdžiui, pastaruoisiais dviems metams tai kainavo 6 milijardus eurų. Ir valstybės, kurios įgyvendina šitas programas, jos pačios tampa atsakingos už šitos kaštus. Kas imsis atsakomybės, ar tai Europos centrinis bankas, ar komisija? Tiesiog mes šiame parlamente turime 11 narių ir. Ir aš turėjau tai pasakyti. Oui. Okay. This is a very, very technical. Iš tikrųjų, tai yra techniniai klausimai. Tai yra tų obligacijų, valstybinių obligacijų savininkų klausimas. Airijos programos ekspos vertinime mes konstatavome, kad šitų, kas before the program was put in place. Tų uh, akcijų turėtojai. And uh, this is the Mailio obligacijų uh, savininkai turėjo supirkti. obligacijas ir ta suma, kuri buvo paminėta, iš tikrųjų yra daug mažesnė. Tačiau kalbant apie viešoje sektoriaus skolas ir privataus sektoriaus skolas, reikia pasakyti, kad yra teikiama mm, pagalba valstybei, kadangi valstybė negali skolintis lėšų iš finansų institucijų ir to, ta pagalba gali sumažinti skolinimuose kaštus. Thank you, man chair. Ačiū pirmininkė. Mūsų išvados šiuo iškeltų klausimų yra štai kokios. Jos susijusios su 114 straipsnio nuostatų taikymu. Europos centrinis bankas su kitais treito partneriais rekomendacijose teigia, kad šitas sprendimas buvo e, pagristas, tačiau kita vertus mes neturime prieigos prie informacijos, prie dokumentų ir negalime uh, patvirtinti to, kas yra 114 e, straipsnėje atitinkame mūsų pranešimo puslapyje. Dėkuoju. Pername prie kitosios specialiosios ataskaitos, 24 ataskaitos, kuri penkta buvo 15 metais. me han contestado, pero había algunos aspectos de. Aš norėčiau dar paminėti keletą klausimų po to, kai audito rūmų atstovas atsakė į mūsų komentarus. Tiesiog aš norėčiau sureaguoti. Būtų buvę gerai, jeigu komisija būtų pasakiusi, kad iš tikrųjų patvirtus, kad nebuvo jokių kaštų mokesčių mokėtojams. Tačiau reikėtų nepamiršti socialinių pasiekmių, socialinių kaštų, kadangi kai kurios priemonės turėjo tiesiog labai greunančio poveikio valstybėms norėms. Taigi tiesioginių kaštų gal ir nebuvo, bet šitas klausimas yra pakankamai sudėtingas. Audito rūmai taip pat turėjo patvirtinti, mano manimu, tai, kad tų kaštų mokesčių mokėtojams nebuvo. Tačiau, kai atliekame vertinimą, dažniausiai mes turime galvoti apie rezultatus, o galvojant apie programą 2020, mes turėtume matyti platesnį kontekstą ir, ko gero, kitose ataskaitose audito rūmai turėtų pažvelgti būtent plačiau išplėsti savo požiūrį, tiesiog e, žiūrėti, ar buvo laikomasi tikslų, procedūrų, bet įvertinti ir rezultatus ir ar tikslai iš tikrųjų buvo pasiekti ir ar tos valstybės, kuriams buvo teikiama pagalba, grįžo į ekonominio vystimosi kelią. Tose specialiuosiuose ataskaitose reikėtų galbūt ir pamastymų apie tai, kas buvo galima daryti kitaip tose valstybėse. Grįžtant prie taupimų ir biudžeto karpimų ir grįžtant prie tų obligacijų savininkų. Aš manyčiau, kad ateityje tokių klaidų reikėtų išvengti. Dėkuoju už papildymus. Dabar 2015 m. 24 ataskaita kova su mokestiniu sukčiavimu. Kas yra atsakingas komitete už šią ataskaitą? Tai yra kolega iš Kroatijos, ir Ali yra mūsų pranešėjas. Thank you, Madam Chair. Mem Ačiū pirmininkė, biudžeto kontrolės komiteto nariai, parlamento nariai. Turiu progą Jums pristatyti audito ataskaitą dėl to, ar Europos Sąjunga veiksmingai kovoja su sukčiavimu PVM. Trumpai pristatysiu mūsų problemą, išvadas ir rekomendacijas. ES vidaus sienos 23 metais panaikinimas buvo naudingas, sumažino kaštus, spartino priekybą ir paskatino BVP augimą valstybėse narėse. Tačiau sienų kontrolės panaikinimas turėjo problemų PVM surinkimo srityje. Kol eksportuotojai gali reikalauti PVM sugražinimo, jeigu jie pateikia eksporto deklaraciją. Ir todėl nacionalinės institucijos privalėjo atlikti tos tikrinimus. Kai šitos kontrolės nebeliko, atsirado prielaidos sukčiavimui PVM. Ir todėl labai išaugo tokių atvejų. E, sienų kontrolės e, panaikinimas buvo pakeistas privalomų informacijos apsikeitimu tarp valstybių narių. Ir e, priekybininkai privalėjo e, pristatyti valstybėms narėms visą informaciją apie savo priekybą. Todėl paskiau eksportuojančios šalies mokestinės institucijos tą gautą informaciją turėjo automatiškai šitą informaciją pateikti kitoms valstybėms narėms. Mat, e, tą eksportą primančios valstybės narės buvo suinteresuotos gauti tokias mokesčių ekspor, e, prekių eksporto deklaracijas mokestiniais tikslais. Taip pat buvo įvestos ir naujos keitimos informacija e, sistemos Eurofis. Tai yra informacija apie įtartinas įmonės yra ir kitos priemonės, keitimasis informacija e, tam pateikus prašymą ir taip pat galimybė atlikti tyrimus keliose valstybėse narėse ir kuomet tyrimuose dalyvauja kelių valstybių narių atstovai. Yra dar taip vadinama 42 procedūra, kuomet prekės importuotos į vieną šalį, bet e, galiausiai nukeliauja į kitą. Ir tuomet išvengiamas PVM sumokėjimas. Tokiais atvejais, tai yra valstybė, valstybėje, kurioje, galutinė valstybė narėje, kurie, e, į kurią nukeliavo prekios, privalo reikalauti PVM. Pone Matis, būkite malonus, kalbėkite lėčiau, vertėjai nespėja jūsų versti. Taigi, importuotojo mokesčių pareigūnai privalo kitai valstybei nusiųsti visą turimą informaciją. Taip jau bent jau sistema turėtų veikti. Tačiau savo pranešime mes aptarėme tos trūkumus. Mes atlikome tyrimą apklausėme valstybių narių e, mokesčių inspekcijas ir priemė išvados, kad daugelis išsakė iš tiesų pasitenkinimą, kad sistema veikia teigiam, tinkamai. Tai galime sakyti, kad sistema veikia sėkmingai. Tačiau auditą mes atlikome keturiose valstybėse narise ir ten pastebėjome tokių trūkumų. Pirmiausia, E, sunkiai dera muitinių ir e, mokestinių institucijų duomenys, jie sunkiai suderinami. Ir e, tokių problematinių sandorių, kuomet įmanomi PVM sukčiavimai, yra tik 18 procentų. mokesčių pareigūnai nepatikrina PVM e, įrašų deklaracijose. Taip pat pareigūnai nesukūrė jokių paskatų, kad patys importuotojai tikrintų informaciją. Toliau PVM informacijos duomenų aktualumas Nes e, kai yra atrandame kažkokių trūkumų, tai tuomet mokesčių inspekcijos tos situacijos nebūtinai ir sprendžia. Dubliuojasi kompetencijos tarp teisės saugos, įstatymų leidimosios valdžios. Kitas dalykas - eurofiskas, tai yra necentralizuota struktūra, kiekvienoje valstybėje atlieka savo risko, rizikos analizę. Ir valstybės narės e, nenoriai bendradarbiauja, kad e, būtų atlikta bendra kelių valstybių rizikos analizė. Juolab, kad ta informacija yra nerizikinga ir nekonfidenciali, ją galima būtų keistis. Penkta. Tais atvejais, kai reikia atlikti tarp valstybinį baudžiamą į tyrimą, tai tuomet pareigūnai negali pasinaudoti PVM informaciją. Ir pagaliau nėra tos bendros sistemos, kaip rinkti PVM duomenis e, europinių lygių. Tai būtų labai naudingas įrankis kovojant su sukčiavimu PVM srityje. Kaip spręsti šitas problemas? Mes pasiūlėme tokias rekomendacijas. Komisijai rekomenduojame, kad jinai pasiūlytų ir teisės aktų projektus, kurie kovai su sukčiavimu į PVM srityje. Mes manome, kad komisija turėtų paskatinti valstybės, Eurofiską ir kitas institucijas geriau koordinuoti savo politikas. Mes taip pat siūlome komisijai imtis priemonių, kad valstybės narės būtų priverstos pateikti laikų informaciją dėl keitimos informacija PVM srityje. Taip sustiprėtų kontrolė. Mes manome, kad komisija turėtų pašalinti, paskatinti kliūčių pašalimą valstybėse narėse dėl keitimos informacijos. Mes taip pat laikomės nuomonės, kad komisija turėtų pasiūlyti teisės aktų projektų, kad Eurosystem ir Eurofisk duomenys taptų prieinami Europolui. Ir mes kviečiame komisiją inicijuoti tokios bendros sistemos kūrimą. Taryba taip pat turėtų suteikti savo paramą šioje, šią vykdant šią užduotį komisijai. Taigi taryba turėtų suteikti galiojimus komisijai dėrėtis ir pasirašyti susitarimus su tomis šalimis, su kuriomis sudarėme atskiri susitarimai. Tarybai mes taip pat rekomenduojame, kad PVM būtų įtraukta į teisės, įtraukta į teisės aktų projektus, Ir um, taip pat Europos prokuratūros veiklą. Turime apimti visas rytis, kurios gali būti įtakotos tos sukčiavimo. To sukčiavimo. Turime skatinti keitimąsi duomenimis tarp valstybių narių ir muitinių. Kol kas situacija apgailėtina, kadangi e, problema sena, mes iškėlėme ne tik e, patys, jau buvo 15 metais pastebėta, kad e, trūksta tokios sistemos keistis informacija ir tai sudaro prielaidas klestėti tam sukčiavimui PVM. Ekspertai dalyvavo karis projektą ir grupė irgi pateikė savo rekomendacijas, tačiau mes e, atidžiai vertinsime komisijos pažadus e, pateikti savo e, rekomendacijas. Tos rekomendacijos yra jau paskelbtos ir jos praktiškai atitinka mūsų rekomendacijas. Komisija yra paskelbusi veiksmų planą dėl PVM ir į ją, į, į tą planą įtrauktos mūsų rekomendacijos. Tas keitimasis informacija tarp mūsų turėtų būti nuolatinis. Mes galime taip pat pateikti savo nuomonę dėl komisijos teisės aktų uh, projektų, kurie susiję su PVN. Ta mes galime padaryti ir parlamentui bei tarybai, jeigu jie to paprašytų. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Tiesiog tai yra labai svarbus pranešimas ir tiems kolegoms, kurie dar neseniai prisijungė prie komiteto. Turėčiau pasakyti, kad šita tema tiesiog nagrinėjama dešimt metų. Ajala Sender ilgiau dirba parlamente ir žino, kad šitą temą visuomet lydėjo skandalai, kadangi valstybės narės, nenorėdamos perduoti įgaliojimų ES, vis dėlto neleidžia sutaupyti milijardų, kurie tiesiog pritrūksta mūsų biudžetams ir patenka į nusikaltelių rankas. Taigi situacija yra skandalinga. Aš ir Vokietijoje bandžiau išjudinti šitą temą iš mirties taško, tačiau visi puikiai žinote, kad Vokietijos finansų ministras e, nesijima šitas temas, nors Vokietija apskritai norės gilinti vidaus rinką. Tie, tos kovos dėl įgaliojimų tiesiog verčia taikyti su didžiuliais nuostoliais, tačiau čia tiesiog situacija yra nesuvokiama. Harmonizuojant teisinės pagrindus, galvojant apie Europos prokuratūrą, mokestinis užčiavimas vėl patenka mūsų, į mūsų dėmesio centrą dar nepavyko susitarti, mes sakome, kad apskritai būtų galima pažaboti e, tarptautinius mokesčių sukčiavimo atvejus, kad jie patektų į Europos prokuratūros veiklos rytį. Tai dabar mes ir toliau susitarime su techniniais nesklandumais, techninėmis užsklandomis, kadangi šioje srityje pasigendama politinio spaudimo. Labai gerai, kad šitas pranešimas parengtas. Aš manyčiau, dėl jo galėsime susitarti. O dabar pranešėjai žodis Ali. Pirmininkai, kolegos, Europos komisijos atstovai, noriu padėkoti pirmiausia auditorumams už išsamei parengtą ataskaita. Joje pateikiamas atsakymas į klausimą apie tai, ar ES veiksmingai kovoja su PVM sukčiavimu. Auditas buvo atliktas penkiose valstybėse narėse. Bendrosios ataskaitos išvados yra tokios, kad ES galiojanti sistema nėra pakankamai veiksminga siekiant užkirsti kelią sukčiavimui PVM srityje, nes nepakanka palyginamųjų duomenų ir rodiklių, kurias pastelkus būtų galima palyginti padėti ES lygiu. Dažnai e, PVM sukčiavimas yra lyginamas netgi su organizuotu nusikalstamumu. Pirmininkė Greslė apie tai kalbėjo minėdama, kad per metus dėl pavėm sukčiavimo prarandama nuo 40 iki 60 milijardų eurų. 2 procentai organizuotų nusikals, nusikaltelių grupuočių organizuoja 80 procentų tokio pobūdžio sukčiavimo. Europos Sąjunga gali pasiūlyti valstybėms narėms geresnės priemonės, kaip kovoti su tarp valstybiniu sukčiavimu PVM srityje. Kai kurias šias priemonės netgi reikėtų sugriežtinti arba taikyti nusekliau. Problemas būtų galima suskirstyti į tris dalis. Pirmiausiai dauguma valstybių narių negali tarpusavėje patikrinti muitinės ir mokesčių e, inspekcijų duomenų. Taip pat nesikeičiama atitinkama informacija apie PVM mokėjimo tarp mokesčių inspekcijų valstybės narėse. Taip pat buvo pastebėtos tam tikros problemos ir trūkumai susiję su duomenų išbaigtumu. Nu, ir jų apimtimi bei kokybė, pateikiant e, tuos duomenys trečiosiams šalims. Taip pat e, viena iš problemų yra e, administracinių ir teisės saugos struktūrų kompetencijų dubliavimasis. Todėl auditorumai parengė kelias rekomendacijas komisijoms ir komisijai ir valstybėms narėms, taip pat tarybai ir parlamentui nesigilinsiu į detalės, jos pristatomos darbinėme dokumente, kurį parengiau. Jeigu valstybės narės ir jas institucijos šias priemonės įgyvendins, tai manau, tai labai palengvins galimybę kovoti su tarp valstybiniu sukčiavimu PVM srityje. Kartu norėčiau pristatyti kelias rekomendacijas ir pasiūlyti įtraukti jas į komisijos 2015 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo ataskaitą. Pirmiausia, komisija turėtų nustatyti bendrą vertinimo sistemą, pagal kurią būtų vertinamas tarp valstybinio pajamų sukčiavimo mastas arba sąjungos lygių tam, kad būtų galima padėti veiksmingiau veikti atitinkamoms valstybių narių institucijoms. Eurofisk komisijos atstovai turėtų apsilankyti audituotose šalyse ir paraginti, kad šios e, greičiau sureaguotų į prašymus pateikti atitinkamą informaciją, būtų sukurta informacijos keitimas PVM duomenimis sistema. Taip pat komisija turėtų stiprinti bendradarbiavimą už ES ribų bei pagerinti PVM surinkimą. Valstybės narės turėtų pašalinti kliūtis, kuriomis ribojama skaitimasis informacija tarp teisės saugos ir mokesčių struktūrų. Taip pat komisija turėtų užtikrinti veiksmų plano įgyvendinimo geresnį efektyvumą. Prieš apibendrinamas noriu užduoti kelias klausimus e, Europos komisijos atstovams. Noriu paklausti, ar komisija įvertino, tiksliau įvertinus pristatytas problemas, noriu paklausti, ar jūs atlikote atitinkamą įvertinimą ir poveikį, kurį daro PVM sukčiavimas tarp valstybinių mastų, jeigu būtų įgyvendintas auditorumų rekomendacijos. Kitas klausimas, kokį finansinį poveikį PVM sučiavimas daro ES biudžetui. Šiuo metu aiškiai matome, kad dėl finansų ir ekonomikos krizės nuolat mūsų reikia papildomų finansinių lėšų. Tik aš manau, kad sumažinus PVM sukčiamo mastą mes galėtume spręsti nemažai problemų, su kuriamis dabar susidurime. Ačiū. Dabar kolega Javor kalbės. Ačiū pirmininkė. Noriu komiteto nariams pranešti, kad prieš valandą buvo nutrauktas vertimas į vengrų kalbą. Šio posėdžio metu ir E, kadangi šį klausimą aptarėme jau anksčiau, tai manau, kad reikėtų šiam klausimui skirti daugiau dėmesio, mes neturime pakankamai vertėjų pajėgumų ir dabar neturime galimybės neklausytis vertimo į savo kalbą, nei ją kalbėti. Dėl pačios ataskaitos <clears throat> tai galiu pasakyti, kad šita skaita pateikta laiku yra labai išsami. Joje atkreipimas dėmesys į vieną iš svarbiausių ES problemų. PVM sukčiavimas valstybėse norėse, jo mastas gali siekti iki 170 milijardų eurų per metus, o tai reiškia pusantro karto daugiau nei visos ES bendrasis biudžetas. Taigi Šie skaičiai atskleidžia problemos mastą ir parodo, kad komisija turi nedelsdama imtis veiksmų. Pranešėjui noriu padėkoti už e, taip pat parengtą pranešimą ir jame atspindimos ir auditorumų ataskaitos nuostatos. Manau, kad bendrabiavimas šios rytie vyko pakankamai sklandžiai. Noriu pabrėžti kai kurias svarbes sritis susijusias su tiek pranešimu e, mūsų komiteto nario, tiek su auditorumo ataskaita. Auditorumai kelia politinį klausimą savo ataskaitoje, kurį išspręsti institucijoms tikrai nėra labai paprasta, tačiau turime aiškiai suvokti, kad mūsų pastangos kovoti su PVM sukčiavimu dažnai nueina per niek dėl valstybių narių pasipriešinimo. Net ir šiame komitete vyko tam tikros diskusijos e, susijusios su PIF direktyva. Ir aš manau, kad ta direktyva turėtų apriepti taip pat ir šią sritį, nors komitete vyko atitinkamos iš ankstinės diskusijos, tačiau galiausiai komitetas ir visas parlamentas aiškiai paskelbė, kad <clears throat> norėtų matyti atitinkamą šios direktyvos aprepti tačiau valstybės narės ne visos su tokia pozicija sutinka, o tai yra pakankamai rimta problema. Tai yra ES finansų interesų apsauga. Taip pat reikia pakalbėti ir apie komisijos vykdomus tyrimus valstybėse narėse. Žinome, kad mokesčių politika yra valstybių narių e, atsakomybės sritis ir e, jos labai aršiai šią sritį gina, tačiau turime aiškiai pasakyti, kad e, komisija ir jos struktūros, tokios kaip Olafas, neturėdamos įgaliojimo atlikti tyrimus susijusius su mokesčių politika valstybės narėse, negalės niekaip e, neveiksmingai įtakoti PVM sukčiavimo. Taigi čia reikėtų pakalbėti ir apie tam tikrą teisų pusiausviros e, užtikrinimo tarp komisijos ir valstybių narių mokesčių srityje. Dar vienas labai opus klausimas susijęs su tuo, kokių priemonių gali komisija imtis valstybių narių atžvilgių, jeigu kai kurios iš jų tampa įtariamosiomis dėl to, kad uh, nededa pakankamai pastangų kovodama su PVM sukčiavimu dėl mm, vyriausybinių institucijų penelik didelio korupcijos lygio. Ir tai nėra te, teoretinis pamastymas, tokios yra faktinės aplinkybės labai dažnai ir komisija neturi, neturi jokių svertų kurios galėtų pasitelkti, kad priverstų valstybės narės tinkamiau tvarkyti su PVM sukčiavimu. Nenoriu kartoti to, ką jau pranešėjas minėjo dėl būtinybės užtikrinti geresnį keitimąsi informaciją tarp valstybių narių. Kompetentingų institucijų struktūrų noriu pabrėžti tik tai vieną vienintelį, atsiprašau, du vienintelį paskutinius aspektus labai trumpai. Pirmasis susijęs su PVM gražinimu E, <clears throat> tai yra, tiksliau, e, reversinių PVM, tai yra labai gera priemonė, kovojant su PVM e, sukčiavimu ir pasitelkus atitinkam, tačiau dabartinė sistema neleidžia pasinaudoti šią priemonę veiksmingai, nes šios priemonės įgyvendinimo sistemos e, skirtingos leidžia sukčiams pasinaudoti jų spragomis. Taip pat elektroninė prekyba, kuria šiuo metu tenka tik tai nedidelė visos prekybos apyvartos dalis ES, tačiau ta dalis didėja ir problemos susijusios su, su elektroninės prekybos e, apmokestinimu PVM artimiausių metų, manau, sukels nemažą galvos skausmą tiek visai ES, tiek jos atitinkamoms struktūroms. Dabar kolegė Ajala Sendirk. Sí, gracias, eh, presidenta. Sí, yo agradecer en primer lugar al Tribunal de Cuentas. Eh... Dėkuoju audito rūmų atstovui. Ali. Dėkuoju šio paliktą pranešimą. Aš daug ko sužinojau, lankydamėsi, lankydamėsi finansų ministerijoje Vokietijoje su savo delegacija. Susitikome su valstybės sekretoriumi ir Vokietija pasakė, kad PVM nebe priklauso prie uh, nuosavųjų lėšų biudžetų, kadangi yra per daug problemų, kadangi eksportuotojai esą turi daugybę problemų. Tarybos atstovo nėra, jis galėtų mums paaiškinti situaciją. Tačiau jūs sakėte, kad Jau daug metų vyksta šita diskusija dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu ir kad e, tai yra ir PIF direktyvos e, tema. Ir labai svarbu galvoti apie tai, ką darysime kovodami su mokesniu sukčiavimu ateityje. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu. Svarbu šioje rengiant šitą pranešimą bendradarbiauti su ekonomikos komiteto nariais. Tiesiog keista, kad valstybės narės priešinasi bet kokiems pasiūlymams ir todėl nežinia, ar pasiūlymas gali ką nors padaryti, priversti valstybės narės paklusti jo siūlymams, bet to auditorumai labai aiškiai parodė, kad yra įvairiausios prekybinės transakcijos, sandoriai, kurių vertė yra dešimties milijonų, o valstybės narės tiesiog nesigilina į tai, ar sumokamas PVM. Kaip priversti valstybės norės tiesiog pakeisti jų požiūrį galbūt galima pradėti sutarties pažeidimo procedūras ir kaip priversti mokesčių inspekcijas, kad jos tiesiog mm, reikalautų mėnesinių ataskaitų. Tuo labiau, kad mes gyvename skaitmeninėme šimtmetyje. Ir manyčiau, kad negalima tiesiog suvokti, kodėl šita sistema nėra tokia, kokios mes pagėdaujame, kodėl mes negalime Europolui, Olaf e, užtikrinti prieigos prie informacijos, kodėl nekūrėme tokios sistemos, kuri būtų priimtina visiems ir kodėl uh, audito rūmai negali užtikrinti skaidrumo ir kodėl mes negalime kovoti su tuo mokestiniu sukčiavimu. Dabar norėčiau paklausti komisijos. Kaip jūs įsivaizduojate? kokius rezultatų kriterijus jūs siūlote numatyti kadangi be šitų kriterijų mes nepasieksime jokių tikslų, tiesiog mes turėtume valstybės narės priversti pagal tam tikrus kriterijus e, reaguoti, tiesiog gal netgi kurti savo veiksmų planus. Ir tokie kriterijai padėtų pasiekti užsibrieštų tikslų. Tokie veiksmų planai ir e, kriterijai turėtų tapti privalomais. Kai kalbame apie mokestinį sukčiavimą, visada atsiranda tokių, kurie siūlo PVM neįtraukti į priemonių su mokestiniu sukčiavimu programas ir be to teigia, kad PVM pajamos ne, nepatenka į nuosavų lėšų formavimo struktūrą. Taigi, manyčiau, kad ir PVM sistemoje reikėtų siekti kuo daugiau skaidrumo, ir siekti, kad bendradarbiautų mokesčių inspekcijos, o kai kalbame apskritai apie mokestinį sukčiavimą, visada atsiras tokių, kurie teiks, kad tai yra valstybių narių prerogatyva ir mes neturime griežti į šitas sumas, formuodami nuosavas lėšas. Ačiū pirmininkė. ES kasmet netenka milijardų eurų dėl to, kad yra vykdomas mokestinis sukčiavimas, PVM sukčiavimas. Valstybės narės veikia atskirai ir todėl nusikalstamoms grupuotėms lengviau nuslėpti arba nemokėti PVM. Valstybių narių mokesčių inspekcijos yra gavusios audito rūmų anketą dėl to, ko, ką jos siūlytų kovojant su PVM sukčiavimu Europos Sąjungoje. Ir be to, penkiose valstybėse narėse buvo e, nuvykusios delegacijos, domėjusi šiais klausimais Europos Sąjunga yra įsipareigojusi kovoti su sukčiavimo PVM srityje, tačiau yra pakankamai daug sunkumų. Audito rūmai konstatavo, kad kai kuriuose valstybėse neatlikas išsamus vertinimas siekiant pažaboti mokestinį sukčiavimą. Yra pakankamai dažni tokio sukčiavimo atvejai, bet to yra ir problemų dėl to, kad nėra išsamių ir laikų pateikiamų duomenų. Komisija yra numačiusi pateikti pasiūlymų dėl galiojančių reglamentų keitimo, dėl duomenų apie PVM sumokėjimą teikimą. Parlamentas ir taryba turėtų įtraukti PVM į direktyvą dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu. Iš tikrųjų, reikia pateikti tokias teisinės priemonės, teisės aktus, kurie leistų ir tirti, ir bausti už nusikaltimus mokesčių srityje. Šių metų balandžio 18 dieną yra paskelbtas komisijos komunikatas, kuriame sakoma, kad dabartinės PVM teisės nuostatos neatspindi mūsų skaitmeninio šimtmečio situacijos ir todėl valstybės narės turėtų imtis daugiau ir ištingesnių priemonių, siekdamas užkirsti kelią tarptautiniam mokesčių sukčiavimui, ypač kai yra atliekami tarptautiniai sandoriai. Komisija konstatuoja, kad reikia skubiai parengti ataskaitas šiuose srityse. Pirmiausia, bendrovėms su, per sunku užtikrinti ateikti, vykdant prekybą nacionaliniu lygmeniu priešingai negu tos valstybėms įmonėms, kurios vykdo tarptautinę priekybą. Be to, valstybių narių mokesčių sistemose yra spragų ir todėl mes kasmet netenkame 160 milijonų eurų PVM lėšų. Bet to 50 milijardų mes netenkame dėl to, kad nemokomas PVM už nacionalinius sandorius. Todėl valstybių mokesčių inspekcijos nacionalinės administracijos turi geriau bendradarbiauti. Norėčiau padėkoti auditorumams už labai svarbu ir savalaikį pranešimą. Ali labai detaliai pakomentavo šitą pranešimą, šitą ataskaitą ir pakomentavo rekomendacijas. Pakomentavo rekomendacijas. Aš norėčiau pasakyti, kad labai svarbu grįžti prie mm, e, atgalinio apmokestinimo mechanizmo. Labai svarbu, kad e, pirkėjas mokėtų mokesčius, ne tik tai pardavėjas. 2018 metais pradės veikti šitos nuostatos tam tikrose sektoriuose ir jos galės padėti kovoti su mokestiniu sukčiavimu, tačiau nežinia, ar šitie pakeitimai neuždės papildomos naštos ant mažųjų ir vidutinių įmonių pečių. Ateityje valstybės narės turėtų keistis informaciją apie sumokėtus mokesčius ir, žinoma, stiprinti informavimo ir bendradarbiavimo tinklus. Taksut generalinė direkt, sektorė kalbės ir mūsų pranešėjas. Kas pradės pirmas? Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Dėkuoju pirmininkė, laba diena, aš esu Karolinė Lydy, taksut atstovė, atsakinga už e, sukčiavimus su PVM ir administracinius klausimus. Taigi mes sekame šitą diskusiją kaip daugelis ir pastebėjo, susidurime su plataus masto problema. Ir kaip jūs irgi teisingai pastebėjote, mes jau ištisus metus kovojame, tačiau dabar atėjo metas iškelti tikrus klausimus, remiantis auditorumų pranešimu, kokius yra tos problemos ir kokie, e, koks mūsų atsakas. Turime pasidalinti uh, visų mūsų patirtimi ir jėgomis. Taip, e, mes kalbame apie 170 milijardų nuostolius per metus. Jie atsiranda dėl sukčiavimo, o taip pat ir net, nepakankamo PVM surinkimo arba įmonių bankruotų. Auditorumo ataskatoje pripažįstama, kad ES įdėgė visą eilę instrumentų, priemonių šioje kovoje, tačiau pranešime taip pat ir e, raginama tomis priemonėmis naudotis geriau. Administracijos bendradarbiavimo priemonės yra tinkamos, tačiau reikėtų jas dar labiau suintensyvinti. Audito rūmų pranešimo ataskaitos yra panašios į komisijos išvadas, kurias jinai atliko atlikusi tyrimą dėl PVM reglamento. Tas buvo padaryta 2014 metais. Ir mes kaip tik kalbėjome apie informacinę rizikos vertinimo sistemą arba apie tai, jog reikėtų atlikti bendrus auditus. Auditorumo pranešimas parengtas labai tinkamu metu, mat komisija pati paskelbė veiksmų planą, kaip kovoti su PVM sukčiavimu ir tame plane, kaip ir pastebėjo auditorumai, yra pasinaudota auditorumų rekomendacijomis. Todėl aš dabar noriu kaip tik ir išdėstyti, kokie yra to veiksmų plano tikslai. Tai yra praktiškai PVM sistemos reforma. O taip pat e, tokiu būdu turėtų būti palengvintas įmonių gyvenimas. Taigi tikslas - sistemos pokytis. Kad e, pereitume prie tokio režimo, kuomet yra apmokestinamos tarp apmokestinami tarp valstybiniai sandoriai. Tokiu būdu išvengtume to sukčiavimo prielaidų. Kitas mūsų siūlymas - konkrečios priemonės, kol e, sistema įsigalios. Tai yra laikino pavadžio priemonės, tol, kol tas, ta galutinė sistema, galutinis režimas neįsigaliojo. Taigi siūlome E, glaudesnį administracijų bendradarbiavimą, turiuomenį mokesčių inspekcijas ir kai kurie iš jūsų teisingai pastebėjote, kad reikia naujo informacijos keitimosi modelio. Mes sakytume, kad tai ne keitimasis, o dalinimasis informacija, nes mums reikia e, administracijoms suteikti visą reikiamą informaciją realiu laiku, nes sukčiai patys irgi veikia labai greitai, yra visas jų tinklas, todėl ir mūsų institucijos turėtų labai greitai sureaguoti ir realiu metu mm, keistis informaciją, apsaugant konfidencialumą ir duomenis. Antras siūlymas. Turime sustiprinti Eurofiską kuris veikia jau penkerius metus, ne pasiekdamas mūsų laukiamų rezultatų. Taigi norime sustiprinti Eurofiską, kad jisai naudotųsi TNA dokumentu. Dėl to beje diskutuos finansų ministrai šį savaitgalį savo posėdėje. Ir jeigu valstybės narės uždeg žalę šviesą, tai priemonė įsigalios. Taip pat jūs kalbėjote, kad būtina stiprinti bendradarbiavimą tarp administracijų. Mūsų supratimu, muitinių ir mokesčių institucijų bendradarbiavimas, kurios glaudžiasi praktiškai po finansų ministerijomis, turi būti sustiprintas, ypač pagal 42 procedūrą. Tuo požiūriu mes komisijoje nepalaikėme auditorumų rekomendacijos, todėl kad teisės aktai galioja. Muitinės gali automatiniu būdu patikrinti PVM, kuris yra nurodytos deklaracijose, numerį ir mūsų pratimu valstybės narės turi tą atsakomybę užtikrinti, kad uh, informacija tarp muitinės ir mokesčių institucijų, e, kad ta informacija būtų keičiamasi. Siekiant paspartinti procesą, mes pagal fiskalis programą parengėme ataskaitą su labai konkrečiomis rekomendacijomis, kaip pagerinti šį procesą. Dabar dėl to diskutuojame su muitiniu ir mokesčių institucijomis Mes rekomendacijas pateikėme ir esame pasirengę e, palengventi tų sistemų įgyvendinimą. Bet kaip jūs ir sakėte, reikia politinės valios. Kitas diskusijose išriškėjęs e, aspektas tai yra veiksmų planas. Ir korupcijos administracijose aspektas. Mes e, norime, kad institucijos pačios būtų atsakingas už jų veiklos sustiprinimą. Mokestinės institucijos yra atsakingos už pavams rinkimą ir kovą su sukčiavimu. Jeigu jūs nenorite, kad komisija įgytų dar papildomų galių, tai tuomet mes pagal savo įgaliojimus siekime tiesiog sustiprinti nacionalinių institucijų darbą, jų veiklą. Žinoma, reikia turėti kvalifikuotų darbuotojų, bet taip pat mes ir siūlome, kad būtų parengti minimalus mm, veiklos standartai įvairioms administracijoms. Tai yra ir Europos semestro rekomendacijų dalis, nes 2016 metais buvo pripažinta, kad viešasis sektorius privalo būti modernus, tinkamai veikiantis, o taip pat trūksta ir geresnės fiskalinės politikos valstybėse narėse. Tai tikėsime šioje srityje ir jūsų paramos, nes vis vien tai išlieka nacionalinės kompetencijos sritis, mes norime suteikti savo pagalbą ir pagerinti jų veiklą. Antra vertus, reikia gerinti tarptautinį bendradarbiavimą. Ir čia mes palaikėme auditorumų rekomendaciją. Norėčiau nebent atkreipti dėmesį į ketvirtąjį darbo dokumento punktą ponios Ali dokumente. Kai kalbame apie pagalbą trečiosiam šalims, tai mes manome, kad tai patenka į ES kompetenciją ir dėl tos priežasties komisija paprašė iš tarybos darybų įgaliojimų, juos gavome daryboms su Norvegija ir darybos vyksta ir tikimės, kad pirmąjį susitarimą su Norvegija galėsime pasirašyti iki metų pabaigos. Todėl manome, kad turime atsižvelgti į auditorumų rekomendaciją, kad komisijai institucijos ir valstybės narės suteiktų tos įgaliojimus, nes, kaip visi žinome, mes veikiame veiksmingiau, jeigu turime europinius susitarimus, o ne nacionalinius, dvišalius susitarimus. Nežinau, ar aš atsakiau visus klausimus. Dar man liko indikatoriai. Neva jie pasitarnautų kovai su sukčiavimu. Iš tiesų sritis sudėtinga, nes e, sukčiavimas slepiamas, jisai nežinomas ir valstybėse tikrai nėra daug e, kažkokių įrankių šiai kovai. Tačiau mes e, autorumų rekomendaciją priėmėme ir įsteigėme darbo grupę kartu su valstybėmis narėmis e, parengti PVM e, sukčiavimui ir problemams spręsti. Nesitikime didelių stebuklų, bet tiesiog skatiname valstybės pačias parengti tos kovos metodus ir kaip geriau identifikuoti pajamų sukčiavimą. Dėkui, toliau Olafo atstovas. Prezident. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pirmiausia padėkoti parlamentui už paramą, už tai, kad PVM įtraukta į PIF direktyvą, tai yra Europos finansinių interesų apsaugos direktyva, ir taip pat į EPO e, reglamentą, tai yra Europos prokuratūros reglamentą. Kaip Teisingumo teismas pastebėjo, PVM ir sudaro ES įplaukų dalį ir sukčiavimas turi būti įveiktas. Prokuratūros įkūrimas turėtų prisidėti prie tos e, to spiralinio sukčiavimo, todėl komisija gali tik tai pasidžiaugti, kad e, parlamentas suteikė paramą ir darbą tęsime. Dėkuoju. Martis automatic exchange of Noriu tik tai pakalbėti apie automatinį keitimas informaciją tarp mokesčių tarnybų ir muitinės tarnybų. E, tinkamos nuostatos įtrauktos į dabartinius teisės aktus, tačiau patys yra tokia, kad gautinės paskirties prekių ir mokėjimo mokesčių šalis galėtų paprašyti pateikti atitinkamą informaciją, tačiau jos patikimas užtrunka tam tikrą laiką. Kitas dalykas yra automatinis keitimasis tą informaciją. Žinome, kad kai kuriuose šalise tai nevyksta. Jeigu būtų papildomi teisės aktai priimti, tai galima būtų imtis teisinių veiksmų tokių šalių atžvilgių. Tačiau dabar to padaryti negalima, todėl šį klausimą reikėtų peržiūrėti. Pabaigai žodis pranešėjui. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, dalyvavusiems svarstat šį pakankamai sudėtingą klausimą. Mes čia susidurėme su rimta problema, jau buvo minėta, dėl pavėm sukčiavimo prarastos pajamos siekia tikrai milžinišką sumą - 170 milijardų eurų. Džiaugiuosi matydamas, kad e, politinės valios pakanka siekiant įspręsti šią problemą ir neprarasti tiek daug lėšų Tačiau siekiant įspręs problemą reikalingas sutarimas tarp parlamento komisijos ir pirmiausiai tarybos, nes būtent valstybės narės privalo užtikrinti bendradarbiavimą tam, kad ši problema būtų išspręsta. Noriu padėkoti ir manau, matau, kad komisija ir auditorumai yra pasirengę bendradarbiauti tam, kad mūsų rekomendacijos pavirstų specifinėmis e, veiksmingomis priemonėmis ir neliktų vien tik tai popieriuje. Ačiū. Visiškai pritariu, privalome daryti daugiaus didesnis spaudimas, priešingų atveju dar po 12 metų padėtis nepasikeis. Ačiū visiems diskusijos dalyviams už e, patiktą informaciją ir komentarus. Dar liko vienas darbo tvarkės klausimas, kuriam svarstyti turime pusę valandos, nes pusę 12 e, atvyks e, vicepirmininkė. Tema yra parma infrastruktūrai kaimo vietovėse. Auditorumų atstovas ponas ponas Miljonis, o kolega pranešėjas yra Pirinskis. Pirmininkė, ponas ir ponai, man didelė garbė pristatyti paskutinį auditorumo ataskaitą, vertin, kurie vertinama kaimo plėtros politika. Ši ataskaita buvo paskelbta šių metų vasario 29 dieną po trumpos įžangos e, apie investicijų į e, kaimo infrastruktūrą svarbą, aš pristatysiu svarbiausias išvadas ir rekomendacijas. Kaimo vietovės susiduria su rimtais iššūkiais, tokiais kaip gyventojų skaičiaus mažėjimas, ekonominių galimybių mažėjimas, taigi pakankamai gera infrastruktūra yra labai svarbus veiksnys skatinantis ekonomikos augimą ir kaimo vietovių patrauklumą. Per 7-13 metų programinį laikotarpį buvo e, finansuojami infrastruktūros projektai pasitelkus ketverias žemės e, ūkio vystimosi priemonės. <clears throat> Taigi daugiausia dėmesio buvo skiriama gerimo vandens kokybės gerinimui, kaimo kelių e, tiesimui, renovacijai ir viešųjų pastatų statybai, tai yra mokykloms, bendruomenių centrams ir taip toliau. Taip pat buvo investuojama į, į e, e, kitas sritis, tokias kaip ūkininkų ūkių, drekinimo infrastruktūros ir kelių infrastruktūros gerinimas 13 milijonų eurų. Tai yra 13,5 procento iš viso kaimo plėtros fondo lėšų buvo nuo 17-13 metų skirta infrastruktūros projektams, atsižvengiant į valstybių narių įneštą finansavimo dalį. Bendra investicijų apimtis e, siekia maždaug 29 milijardus eurų. E, panašios apimtis ties e, lėšos, lėšų sumos yra numatytos taip pat ir dabartiniam programavimo laikotarpiu nuo 14 iki 20 metų. Dabar papasakosiu, kokią metodiką mes vadovavomės ir ką auditavome. Mes vertinome, ar valstybėse narėse komisija sutikrino atitinkamą vertės sukūrimą teikdama paramos lėšas. Daugiausiai vertinama tokius aspektus, kaip valstybės narius sugebėjo pateisinti poreikį investuoti į kaimo plėtros fond, e, investuoti pasitelkiant kaimo plėtros fondų lėšas, kaip sugebėjo koordinuoti šias paramos lėšas su kitais fondais ir kaip valstybės narės ir komisija įvertina didžiausias grėsmės ir rizikas ir įgyvendino atitinkamas priemonės. Auditas buvo atliekamas nuo 14 lapkričio iki 15 birželio. Mes E, rinkdami informaciją apsilankėmės komisijos struktūrose penkiose valstybėse narėse, kurios buvo atrinktos pagal joms skirtas paramos lėšas kaimo infrastruktūrai. Lankėmės Vokietijos, Saksonijos žemėje, Ispanijos, Ekstremadūros regione, Italijoje, Sicilijoje, taip pat e, lankėmės Lenkijoje ir Rumunijoje. Šios šalis regionai buvo atrinkti dėl to, kad visiems jiems bendrai atiteko 65 procentai skirtų biudžeto lėšų. Vykdydami auditą vertinome 408 projektus, kurie buvo įgyvendinami kaimo e, vietovėse tiesant kelius ir statant vandens valdymo infrastruktūrą, taip pat gyvena socialinius ir kultūrinius projektus. Mes, mūsų auditoriai apsilankė vietose 302 vietose, kuriuose buvo gyvenim projektai. Taigi, kokios mūsų svarbiausias išvados pirmoje ataskaitos pusėje daugiausiai skiriama priemonių pobūdžiui. Mes konstatavome, kad valstybės narės e, pristatydamos e, savo investicijų poreikį daugiausiai e, skiria dėmesį, kokiems aspektams daugiausiai skiria dėmesį, tačiau mes E, prieėmė išvadus, kad e, valstybės narės nemėgino padidinti reikiamo finansavimo e, masto ir ne visuomet tinkamai nurodydavo poreikį pagal kaimo vystimosi programą o tai padino atitinkamą riziką kaimo plėtros fondo lėšų panaudojimo. Taip pat Saksonijoje, pavyzdžiui, ir Sicilijoje buvo sumažintas e, valstybių narių e, įnašas pateikus e, šiek tiek klaidinančią informaciją į finansuojamus projektus. Keturios iš penkių valstybių narių, atlikdamas savo auditą, nepatikrino paraiškų teikėjų finansinių pajėgumų patiems finansuoti šias e, programas arba pasitelkti kitus šaltinius. Taigi daugiausiai pastabų e, ar trūkumų, kuriuos mes pastebėjome, yra susiję su bandymu išvengti valstybėse narėse dvigubo finansavimo. Taip pat aiškiai buvo matomas nepakankamas e, koordinavimas ES lėšas panaudojant ir e, saveikumo užtikrinimas. Antroje dalyje mes vertiname, kaip įgyvendame infrastruktūros projektai. Kalbant apie projektų atrinkimo procedūras, mes konstatavome, kad e, buvo nustatyti minimalus <clears throat> reikalavimai, kuriais vadovaujantis buvo galima iš karto atmesti nesvarbius projektus, tačiau nustatyti kriterijai ne visuomet leido atrinkti pačius veiksmingiausius kainos ir kokybės požiūrių projektus. Kai kuriais atvejais mes negalėjome gauti dokumentacijos apie tai, kaip projektai buvo atrinkti, tačiau taip pat, pavyzdžiui, Rumunijoje ir Lenkijoje mes sugebėjome identifikuoti e, tinkamą metodiką, kuomet atrenkant projektus buvo nustatyti minimalus reikalavimai, pagal kurios buvo galima užtikrinti atrinktų projektų įgyvenimo kokybę. Be to valstybės narėse naudojamos procedūros, jomis buvo siekiama užtikrinti kad projektų sąnaudos neigiamai neįtakotų grėsmių, susi... neįtakotų papildomų grėsmių susijusių su projektų sąnaudų išaugimu. Taip pat buvo e, nustatyti tokie atvejai, e, kai e, nurodyta projekto samata viršijo rinkos kainas trijose šalise pasitaikė tokiu atveju. Kitas labai svarbus aspektas, vertinant tokius projektus, yra jų tvarumas tvarumas pirmiausia yra susijęs e, ir labai svarbus su infrastruktūros investiciniais projektais, turint omenyje šių projektų rezultatų naudojimo laiką daugumą valstybių narių, tačiau nesugebėjo pritaikyti tinkamų reikalavimų ir atlikti e, patikros e, susijusios su šiuo aspektu, nes buvo taikomos vienodos procedūros visiems kaimo plėtros infrastruktūros e, vystimo projektams. Tai reiškia, kad ne viena iš valstybių narių nepaklausė, ne ir nepaprašė prašymų pareiš, pareiškėjų pateikti išsamų e, finansavimo planą susijusi su pastatytos infrastruktūros priežiūra. Taip pat ilgi svarstymo laikotarpį ir administracinių procedūrų laikotarpį svarstant paraiškas turėjo įtakos gyvenimo priemonių veiksmingumui. Komisija ėmėsi veiksmų tam, kad atkreiptų valstybių narių dėmesį į uh, spragas susijusius su atinkamais veiksmų planais, tačiau ta informacija valstybės narės pasiekdavo pavėluotai. Trečioje savo ataskaitų dalyje mes vertiname rezultatus, kurie buvo pasiekti finansuojant atrinktus projektus. Kalbant apie mūsų audituotus 32 projektus, mes konstatavome, kad e, atitinkama infrastruktūra buvo pastatyta ir per nustatytus e, terminus vis dėlto valstybės narės nesurinko pakankamai uh, pateikiamos informacijos, kuria remintis būtų galima užtikrinti ir būti tikram dėl vidurinio laikotarpio ar ilgalaikės projektų. Sėkmės 20-32 projektų atveju nebuvo pasiektos, <clears throat> patiktos informacijos apie priemonės, e, kurias pasitelkus būtų galima įvertinti rezultatus, kai kurie rodikliai pateikti buvo nepatikimi, pavyzdžiui, valstybės narės pateikiamas informacija apie toje kaimo vietovėje e, gyvenantiems e, žmonėms e, būsimą naudą iš šio projekto. Rėmėsi pasenusiai statistiniai duomenimis, pirmkė prašo kalbėtojo kalbėti šiek tiek trumpiau. Su malonumu, pirmininkė. Taigi, nepaisant to, kad audituojami projektai, kai kuriais atvejais iš tiesų buvo naudingi kaimo vietovėms konkrečioms. Mes manėme, kad buvo galima pasiekti geresnius rezultatus, panaudojus išleistas lėšas. Todėl mes patikėme šias rekomendacijas. Valstybės narės turėtų pastelti koordinuojamą požiūrį paramai į kaimo vietovių infrastruktūrai atsižvelgiant į svarbiausias spragas susijusias su šiomis priemonėmis. Komisija turėtų savo ruoštų atlikti išsamų įvertinimą, kaip skirtingos valstybinarių panaudojamos ES fondų lėšos atitinka programinio laikotarpio tikslus. Valstybės narės turėtų nustatyti, nusakliai taikyti kriterijus, siekiant užtikrinti, kuo veiksmingiau panaudoti projektų finansavimo lėšas. Valstybės narės turėtų atsižvelgti į investicijų e, naudinkumą, e, e, kuris būtų vertinamas pagal iš anksto nustatytus reikalavimus, kontroliuojant, kaip jie yra įgyvenimas. Valstybės narės turėtų nustatyti aišku tvarkaraštį, per kurį turi būti panaudojami paramos ištekliai ir užtikrinti, kad to tvarkarašų būtų laikomasi. Dabartiniam programiniam laikotarpiu valstybės ir komisija turėtų laikus rinkti ir pateikti patikimus duomenys, kurios pastokus būtų galima įvertinti projektų įgyvendinimo rezultatus ir finansinių lėšų panaudojimą. Noriu padėkoti uždėmesį ir esu pasirengęs atsakyti klausimus. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Pranešėjas Prinski. Ačiū, pirmininkė. Turint omenyje, kad laiko yra nedaug, norėčiau apsiriboti tik tai keliais svarbiausiais aspektais. Aš manau, kad šitas šita ataskaita labai svarbi dėl trijų priežasčių. Pirmiausia, aš manau, kad joje atsispindi svarbiausi aspektai, kurie yra susiję su tuo, kad būtų pasiekta daugiau naudos finansuojant kaimiškųjų vietovių e, projektus iš e, Žemės ūkio fondų. Labai svarbu kad tie apsilankimai vietose, tikrinant projektus, padėjo pagerinti šios ataskaitos ir rekomendacijų kokybę. Trečia, aš manau, kad trečioje ataskaitos dalyje, kur sutelkiamas dėmesys į rezultatus, parodomas tas požiūris, kurį mes siekime įdėkti mes siekėme atkreipti dėmesį į klaidas ir taip pat įvertinti rezultatus. Šiame dokumente yra ir rekomendacijos išplaukiančios iš šios ataskaitos. Jos iš esmės sutampa su tomis rekomendacijomis, kurios yra pateikiamas pranešime. Milionis paminėjo tas rekomendacijas, tiesiog reikėtų galbūt paminėti kai kurias iš tų rekomendacijų konkrečiai. Aš norėčiau pabrėžti tikslingų procesų svarbą, viešoje sektoriaus investicijas ir e, ekonominio vystimosi skatinimą ir darbo vietų kūrimą. Labai svarbu uh, E, visuomenės parama ir ta papildoma nauda, kuri yra gaunama iš projektų. Kitas labai svarbus aspektas yra, kaip lėšos panaudojamos, ypač kai konkrečių tikslų nėra suformuluota ir todėl aš džiaugiuosi, kad yra nurodytos spragos pasakant, kad komisija turėtų parengti gairias valstybėms narėms, kaip reikėtų vykdyti projektus ir kaip numatyti pakaitinį finansavimą. Dėl viešųjų pirkimų. Šioje srityje reikėtų priminti, kad komisija 14 metų kovo mėnesį parengė dokumentą kuriuo siekia atrankos kriterijus taikyti skaidriai ir vieningai. Kitas dalykas - kainų ir kainodarų klausimas, kai yra vertinami kaštai. Šioje srityje reikia dar daug ką padaryti, kad būtų e, taikomos e, tikrosios kainos, rinkos kainos ir kad nebūtų iškreipiama kainodara dėl rekomendacijų, rekomendacija e, vadovautis nuosekliais kriterijais, tvarumo siekis, taip pat finansavimo testinumas. Visa tai yra klausimai, kurie yra mums priimtimi. Kitas dalykas - paraiškų nagrinėjimo terminai turėtų būti trumpinami. Šioje šiame pranešime iš tikrųjų yra kalbama apie tai, kad reikėtų didinti investicijų į kaimiškų regionų projektų įgyveninimą kokybę ir naudą. Valstybės narės turi turėti daugiau pastangų, kad iš tikrųjų ta pridamoji vertė, nauda didėtų. Dėkuoju. Kolega Novokov, dvi minutės skirtos jums, ačiū. Aš e, buvau šešėlinis pranešėjas rengiant šitą dokumentą. Norėčiau padėkoti pranešėjui už šitą subalansuotą dokumentą. Aš e, štai kaip vertinu šitą specialią ataskaitą. Pirmiausia, norint įvertinti konkrečią naudą, sakote, kad nėra pakankamai duomenų. Atrodo, kad aš tai jau kartą girdėjęs. Ne tik šioje specialioje ataskaitoje susijusiu su šio fondu, bet ir su kitais fondais iškyla tos pačios problemos. Iš tikrųjų, kai kuri kritika yra sėtina su administraciniais regionai, regionų gebėjimais, kadangi tai yra nutolę regionai, neturi administracinių gebėjimų, nepakankami gebėjimai mažų ir vidutinių įmonių, tačiau mes turime prisiminti, kad 22 e, straipsnis tose vietose, kur ES parama labiausiai reikalinga, E, gyventojai atrodo labiausiai nepasiruošę priimti šitą teikiamą paramą. Todėl, kai kalbama apie šiuos projektus, jų papildomą naudą, mes turėtume pagalvoti, ko gero, apie, apie supaprastinimą. Mes negalime reikalauti ūkininko mažos įmonės atstovo kalnų regiono įmonės atstovų, vietos mažos administracijos struktūrų atstovų, kad e, jie nepadarytų ne vienos klaidos, kad jie tiesiog e, suprastų projekto įgyveninimo ilgalaikę strategiją. Taigi tai yra mūsų bendros atsakomybės reikalas. Aš manyčiau, kad šio pranešimo rekomendacijas reikėtų komisijai priimti domen. Ir aš manau, kad ateityje reikėtų vengti tokios kritikos. Flanagan, dvi minutės. Ačiū, iš tikrųjų labai įdomi ataskaita ir kaip ankstesni kalbėtojai sakė, labai svarbus apsilankimai vietoje. Šiame pranešime yra kalbama apie vietos e, administracijos tiesiog mažina finansavimą įgyvenant projektus mano, pavyzdžiui, vietos administracija vis dėlto sugebėjo įnešti savo finansinį indėlį ir nereikėjo papildomo finansavimo. Tiesiog man labai keista, kaip užkirsti kelią tokiom situacijom ateityje, kadangi kitose srityse, pavyzdžiui, kai yra finansavimas skiriamas ūkininkavimui skatinti, yra uh, E, naudojamos e, lėšos ne pagal paskirtį, nors lėšos buvo skirtos ūkininkavimo tikslams. Taigi įvairiose srityse tiesiog nebuvo numatyta papildomų e, finansavimo, kadangi vietos administracija sumažino finansavimą. Kai kalbame apie žemės ūkį, žemės ūkio projektų finansavimą, tai čia lėšos skiriamos tiems fondams, iš kurių anksčiau valstybė pati įneždavo savo indėlį. Žvelgiu komisijos atstovo Longo pusę. Norėčiau suteikti jums žodį ir pasakyti, kad laiko liko nedaug. Thank you very much, Mrs. Chair. Dėkoju, gerbiamą pirmininkę, ponė Viljonis, komiteto nariai. Aš kalbėsiu trumpiau nei esu numatęs ir perėsiu prie pagrindinių dalykų, kurie buvo paminėti tiek audito rūmų, tiek parlamento narių. Komisija priima visas rekomendacijas, kad reikia pagerinti ES paramos veiksmingumą ir kad reikia stiprinti valstybių narių stebėseną. Valstybės narės išdalintos į regionus 2020 m. kaimo programuose. Todėl komisija nori, kad tai būtų tęsima. reikia įvertinti lėšų racional... panaudojimo racionalumą. Ir turime, privalome laikytis atrankos kriterijų. Kai buvo tikrinamos kaimo plėtros programos 14-20 metams, tai komisija ypatinga dėmesį skyrė į šių priemonių patikimumą. Reikėjo derinti gerinti patikrinimus. Tai mūsų manimų yra prioritetas ir tuo tikslu komisija surengė mokymus mokėjimo agentūroms valstybėse narise, kuriuose buvo pristatytos e, šios ryties gairės. Koordinavimas ir įvairių fondų papildomumas irgi yra reikalingas nustatant naują finansavimą iki 20 metų. Europos fondų papildomumas, kuriomis e, e, papildomos e, valstybių narių lėšos yra reikalingas, tačiau nacionalinės institucijos privalo užtikrinti tokį koordinavimą tokiu metu, kuomet tos programos yra įgyvendinimas. Toliau, stebėsena ir vertinimas. 14-20 metų programa yra stebima pagal tam tikrą sistemą. Vertinamos įgyvendinamos priemonės ir taip pat vertinimas atliekamas atsižvelgiant į nustatytus kaimo plėtros tikslus. Visų tų priemonių įvertinimas pagal tikslus reiškia, kad tas vertimas bus e, padarytas ex post. Paskiau, po tokio vertinimo, privalu, aišku, reikės atsižvelgti į e, tiek e, finansinių taupimo priemonės ir įvairias rizikas. Todėl komisija valstybėse narise vykdo tokio pabudžio vertinimus, nepažeisdamos numatyto plano ir taip pat numatytos išmokų, e, išmokų tvarkaraščio. Komisija laikosi 14-20 metų teisės aktų, nori sustiprinti gairias ir taip pat siekia, kad e, kaimo infrastruktūros plėtros priemonių taisyklių būtų laikomasi sąžiningai. Mes atlikome 28 tinkamumo auditus ir, ir taip pat atlikome 140 milijonų korekciją mūsų programuose. ponas Milionis. Pabandysiu atsakyti į klausimus ir pastabas. Komisija turėtų labiau koordinuoti finansavimą iš įvairių Europos fondų ir nacionalinių fondų, tai yra nacionalinių indėlių. Turi būti išvengta dubliavimuose tarp skirtingų finansavimų ir e, akcentuojamas, e, akcentuojama pridėtinė vertė šio laikotarpiu. Viešosioms e, infrastruktūroms kurti ypač reikalingas viešasis finansavimas, kurio europinis finansavimas neturėtų pakeisti. Aš pats turiu panašios patirties Buvo atliktas toks netikėtas vizitas į Siciliją, kur buvo nustatyta labai prasta kelių būklė. Tačiau ir tuo metu buvo e, pasiūlytas e, europinis finansavimas. Mes savo ataskaitoje pabrėžiame papildomumą ir sinergijas Privalu siekti, kad e, Europos finansavimas nesidubliuotų, bet būtų koordinuotas. Ali, ko gero, supyks ant manęs, kad, bet aš jam negaliu jam suteikti žodį. Pirinskin. Dėkoju, pirmininkė. Vienas trumputis pastebėjimas. Manau, kad tikrai aišku, kad e, kaimo plėtros e, finansavimo problemų išsprendimas yra reikalingas. Tačiau tam būtinas praktinis realus bendradarbiavimas tarp komisijos, tarp valstybių narių ir auditorumų. Pats siūlyčiau, kai yra įmanoma, kurti tam tikras e, bendras tų skirtingų žinybų darbuotojų grupės, kurie, kurios parengtų tokius praktinius žingsnius, kaip e, atlikti finansavimą ir ruoštis kitam e, finansavimo programos etapui. Ir su ponia Gergyva mes galėtume apie tai pakalbėti, nes jinai tikrai yra atsakinga konkrečiai už šią sritį komisijoje. Labai ačiū, turėtume rimtai pasvarstyti apie tai, ar tos kelias, tas kelias ataskaitas, keturias, penkias, kurias rengiame apie kaimo vietovių plėtrą, neturėtume apjungti į vieną ir galėtume aiškiai pasakyti, ko pasimokėme per paskutinį daugiametę finansinę programą. Kokių klaidų neturėčiau, neturėtume kartoti. Tokiu būdu galėtume susidaryti geresnį bendrą vaizdą apie tai, kokia yra tikroji padėtis kaimo vietovėse. Ačiū už šias diskusijas. Bijau, kad jos nebuvo paskutinė šitama. Kitas darbo tvarkės klausimas yra. Olafo reglamento keitimas. Noriu nuoširdžiai pasveikinti mūsų salėje komisijos pirmininkę, vicepirmininką Georgievą, kuri mums pristatys šį komisijos pasiūlymą. Norėjau pasisveikinti ir su tarybos atstovas, tačiau jų nematau, neatsiprašau. E, pas, noriu pasveikinti su ponu Francinu, pirmininkančiu Niderlandų atstovu ir taip pat ir jūsų poziciją po to norėtume išgirsti, turint omenyje, kad mūsų komitetas e, sutiko su e, skubos tvarka svarstančių klausimų ir mes neveiksime pakeitimų. Taigi komisijos vicepirmininkė jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu taip pat padėkoti jums e, ir gerbėmiams komiteto nariams už greitą sureagavimą į komisijos pasiūlymą, kuris e, kovo ketvirtą dieną buvo pateiktas per labai trumpą laiką. Jūs sugebėjote savo komiteto darbo tvarkai įtraukti šį klausimą ir štai esame labai dėkingi. Mūsų pasiūlymas yra pakankamai ribotas ir tikslingas. Pagrindinis tikslas yra atskirti sekretariato ir uh, pareigūnų biudžetą, kuris yra skirtas Olafo priežiūros komitetui, taip pat atskirti priežiūros komiteto biudžetą. E, pagal dabartinį reglamentą priežiūros komiteto e, sekretariatas sudaro Olafo administracijos, e, tai yra priklauso Olafo administracijai ir sekretariato vadovas bei biudžetas yra bendras. Būtent dėl šių nuostatų kilo nemažai diskusijų per pastaruosius metus. Diskusijų eigoje priežiūros komitetas ir Europos parlamentas nekarta pareiškė susirūpinimą dėl šios nuostatos poveikio priežiūros komiteto nepriklausomumui. Neturime jokių duomenų, kad priežiūros komiteto net nu, priklausomų ir nešališkumų ir anksčiau kėlė kokiu nors grėsmių, mes matome, kad savo veikla priežiūros komitetas naudojasi visomis turimomis, savo veikloje naudojasi visomis turimomis galiomis, tačiau bent jau tokios e, galimybės egzistavimas, kišimus į priežiūros komiteto veiklą jau savaime gali kelti tam tikrų grėsmių, taip pat mes siekime pagerinti darbinius santykius tarp priežiūros komitetų ir Olafo pašalinant tam tikras kliūtis ir pasiūlant atitinkamai pakeisti Olafo reglamentą. Noriu pabrėžti, kad komisija savo ruoštų jau ėmėsi žingsnių 2015 gruodį tam, kad e, priežiūros komiteto narių biudžeto eilutė būti perkelta į e, komisijos e, mokėjimo skyriaus atsakomybės sritį ir formaus reikalavimas Olafo generaliniam direktoratui konsultuoti su priežiūros komiteto vadovu prieš priimant atitinkamus sprendimus, nepriklausomai nuo komitetų skiriamų lėšų buvo sustiprinta ir pabrėžta, jeigu Olafo direktoriaus nuomonė skirsis nuo priežiūros komiteto vadovo, jis turės ją pagrysti. Tačiau taip pat komisija gali priimti ir kitus sprendimus dėl pakeitimų. Vis dėlto komiteto sekretariato atskirimas nuo Olafo struktūros bendros gali būti užtikrintas tik tai pakeitus reglamentą, todėl mes ir pateikėme šį pasiūlymą, noriu pabrėžti, kad mes atsižvelgėme į audito rūmų nuomonę ir rekomendaciją sugriežtinti tam tikras nuostatas susijusias su būtinybė stiprinti priežiūros komiteto veiklos nepriklausomumą Mes esame pasirengę dėl šių nuostatų diskutuoti ir norime pritarti pateiktam pasiūlymui. Taip pat labai tikiuosi, kad Europos parlamentas ir taryba pritars greitam šio reglamento keitimo pasiūlymui. Jeigu leisite, noriu trumpai pakomentuoti dar kitą vieną klausimą. Komet susitikome vasario mėnesį svarstėme žinią pasiūstą Olafo pareigūnams dirbantiems Luksemburgė ir kalbant apie mano pareiškimo turinį, tai jis buvo pagristas. Net nes sprendimai dėl tam tikrų Olafo pareigūnų perkelimo į Europos prokuratūrą dar nėra priimti. Ir šiuo metu mes negalime prognozuoti, kaip jie atrodys. Tačiau e, aš tuo metu pareiškiau nusistebėjimą, kad ta informacija buvo paskelbta internete. Ir iš tiesų žmogiškų išteklių generalinis direktoratas ir mano kabineto nariai paprašė išsiaiškinti visas tas informacijos paskelbimo aplinkybės. Aš tik norėjau atsiprašyti, kad tą informaciją gavau pavėluotą ir maniau, kad reikėjo visas su tuo susijusios aplinkybės išsiaiškinti ir paaiškinti komiteto nariams. Ačiū, aš pati esu pranešėjau šiuo klausimu ir nieko nenorime nei e, pridurti, nei atimti iš šio komisijos pasiūlymo, nes jis yra svarstamas skubos tvarka 21 balandžio. Tai yra šiandien yra pristatomas pranešimo projektas, gegužės 24 dieną numatytas balsavimas ir per pirmąją birželio plenarinę sesiją Strasbūrė bus balsuojama dėl šio pranešimo projekto. Mes tikimės, kad pirmininkantis Niderlandai nepristiks jėgų stumdami šį procesą į priekį, todėl dabar norėčiau steigti žodį tarybos atstovui ponus, fo, ponui Francinui, kad jis pristatytų tinkamas diskusijas vykstančius taryboje, kad galėtume įsivaizduoti, kokiais e, terminais vadovautis, kaip e, tvarkaršius turėtų atrodyti, galbūt mes turėtume nusiųsti tarybą kokį nors vieną savo atstovą įkaitų, kad viskas greičiau vyktų. Ačiū, pirmininkė. Galbūt nustepsite išgirdę, koks aš esu sužavėtas, galėdamas dalyvauti jūsų komiteto posėdėje. Šiandien turint omenyje, kad jūsų komitetas nori padėti pirmininkantiems Niderlandams pasiekti ir gyveninti savo užmojus siekiant pakeisti Olafo reglamentą tam, kad sekretariatas priežiūros komiteto taptų atskirtas nuo Olafo sekretariato ir labai džiaugiuosi, kad jūs sutikote čia pritaikyti skubos procedūrą, skubos tvarką. Kalbant apie diskusijas taryboje, tai jau vyko pirmas, pirmasis svarstymas GAF darbo grupėje kovo 10 dieną. Dauguma valstybių narių pasisakė už šį pasiūlymą, kai kurios pareiškė tam tikro bejonių dėl terminų ir proceso gyvendinimo tvarkaraščio, norėdami palaukti Olafo reglamento nuostatų įvertinimo, kuris yra numatytas kitų metų spalio mėnesį. Mes po to pakvietėme valstybės narės ir prašymą pateikti savo komentarus raštu, devynios tą padarė, dauguma sulauktų vertinimų buvo teigiami. Mes šiek tiek pakeitėme komisijos pasiūlymą remdamiesi gautais komentarais ir laukdami auditorumų rūmų nuomonės ir svarstysime kompromisinį pasiūlymą GAF darbo grupėje šiandien po pietų. Taigi negaliu jums šio sustikimo išvadų pristatyti, nes jis dar neįvyko. Taigi šiuo esu labai optimistiškai nusiteikęs ir tikiuosi, kad taryba suteiks mums įgaliojimus remiantis e, kompromisinio pasiūlymo nuostatomis ir aš tikiuosi, kad galėsiu finansų metu grįžti į jūsų komitetą ir galėsime tęsti diskusijas, bet kokiu atveju galiu jūs patikinti, kad pirmininkaujantis šalis nusiteikusi labai ryštingai, siekdama iki mūsų pirmininkavimo pabaigos baigti pradėtą procedūrą. Šiuo klausimu dar kartą noriu padėkoti Jums už pagalbą šio tikslo siekiant. Ačiū pirmininkai. Ačiū mūsų tikslai sutampa ir aš manau, kad nereikėtų švaistyti laiko. Labai svarbu numatyti datas trilogui. Ajala Sender, prašau žodžio. Ačiū pirmininkė. Geros valdysenos tikslais reikėtų spręsti ne tą problemą, kokiai struktūrai mes patikėsime įgaliojimus, bet kaip mes taupysime žmogiškosius išteklius. Galbūt būtų buvę geriau, jeigu kai kurie asmenys būtų buvę pakeisti anksčiau šitame komitete. Tačiau kaip ten bebūtų, labai gerai, kad mes ėmėmės labai skubių veiksmų ir aš norėčiau pasiūlyti, kad komisija ir komisijos vicepirmininkė, kuri ėmėsi greito šito problemos sprendimo, iš tikrųjų imtųsi konkrečių veiksmų. Aš manau, kad priežastys yra ne tik tai ta veiklos vieta, bet yra kitų priežasčių. Aš vakar priežiūros komiteto ataskaitą išklausiau vakar ir dabar norėčiau paprašyti komisijos vicepirmininkės pagalvoti, kaip neuždelsiant reikėtų spręsti šitą problemą, kadangi klausimas yra labai svarbus, reikia įspręsti skubos tvarka. Aš norėčiau vicepirmininkės paprašyti galbūt tyrimo ar kokio nors komunikato dėl to, kokia situacija sprendžiant interesų konfliktus šitame taip vadiname Bermudos trikampyje. Komisija e, prižiūri Olaf ir kitos struktūros, juk Olafas buvo įsteigtas būtent tai priežiūros funkcijai atlikti, kontroliuoti komisija, o dabar yra steigiamas Olafo priežiūros komitetas. Kyla klausimas, kokie įgaliojimai bus suteikti šiam komitetui. Todėl reikėtų įsigilinti ir į šitos temos specifiką, tačiau kitas, kita vertus, ar šitas komitetas neapsaugos komisijos nuo Olavo priežiūros. Labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų piknaudžiaujama Ir kita vertus, šitas e, priežiūros komitetas turėtų išsaugoti OLAF savarankiškumą, nepriklausomybę nuo komisijos. Taigi dabar sprendimas turėtų būti primas kuo skubiau, siekiant užkirsti kelią ateities interesų konfliktams. Todėl šitas procedūros turėtų būti kuo skubesnės ir siekiant taip pat pasimokyti iš praeities klaidų. O tai reiškia, kad komisija turėtų parengti tyrimą ar galbūt netgi taryboje reikėtų pagalvoti apie tai, kokie interesų konfliktai galėtų kilti ir kaip jų išvengti. Galbūt Europos prokuratūra galės išspręsti kai kurias mano paminėtų problemų, tačiau aš vis dėlto norėčiau gauti papildomos informacijos. Svarbu išsiaiškinti, kokie potencialūs interesų konfliktai gali išryškėti ateityje, dėl kurių gali atsirasti nauji interesų konfliktai. Žinoma, Olaf nepriklausomumas, savarankiškumas turi būti išsaugotas, tuo labiau, kad jisai imasi ir komisijos priežiūros vaidmens. Būtų logiška tikėtis, kad atsiras ir papildomų interesų konfliktų. Todėl komisija galbūt turėtų pagalvoti apie galimą tyrimą, tačiau kita vertus procedūros turi būti skubios, reikia greit, tai veikti. Aš vakar išklausiusi diskusijų supratau, kad situacija sudėtinga, reikia veikti sparčiai ir siekti išvengti ateities interesų konfliktų. Novakov. Kai kalbame apie viešojo sektoriaus lėšų naudojimą, iš tikrųjų reikėtų pagalvoti, kad komisiją reikėtų prižiūrėti, tuo labiau, kad gali atsirasti ir kitokia rizika. Komisijos pasiūlymas atitinka tas diskusijas, kurios vyko kont komitete. Ir priežiūros komitetas taip pat turėtų tapti visiškai nepriklausomas, kadangi jis atliks priežiūros funkcijas. Taigi jis turėtų būti nepavaldus nei išorės spaudimui, nei valstybėms narėms. Todėl jeigu mes sutarsime dėl principų, tai po to jau galėsime kalbėti apie detalės ir žvelgti į priekį. Jeigu mes atversime Pandoros skrynę dabar, ir jeigu priežiūros komitetą kurs ne Olaf ar komisija, tai kas tai padarys? Žinoma, yra abejonių dėl to, kas turi teisę nurodinėti sekretariatui, tačiau iš esmės mes susidarime jau dabar su konfliktų interesu, kadangi priežiūros komitetas nežinia, ar turės pakankamai galimybių užtikrinti objektivumą. O Olafas, kurdamas sekretorijatą, turi teisę prižiūrėti, išreikšti kritiką ir taip toliau. Taigi aš pritariu šiam pasiūlymui ir aš manau, kad buvo pasirinktas geras sprendimas veikti labai sparčiai kadangi reikia užtikrinti skaidrumą ir viešojo sektoriaus lėšų panaudojimo tinkamumą. Stas. Dankjewel, voorzitter. Ačiū pirmininkė, komisijos narė. Sveiki atvykę. Aš kalbėsiu trumpai, manau, kad pasirinktas požiūris yra tinkamas, nes diskusijos tarp atskirų institucijų ir institucijų viduje yra tęsiamos, buvo konsultuojamas, minėjote auditorumus, tarybą, mes taip pat šį klausimą svarstėme su priežios komiteto atstovais, biudžeto kontrolės komitete visus aspektus, taip pat pritarėme procedūrai skubos tvarka. Manau, kad e, tikrai gerai, kad norime greitai iš dalies pakeisti Olafo reglamentą, tačiau dar reikės spręsti ir kitus klausimus, e, kurių imsimės vėliau susijusiu su Olafo veikla šios kadencijos eigoje, nes tam tikrų sunkumų dėl jos kyla. Tačiau šis sprendimas e, ir šis pakeitimas turi būti tikslingas, ribotas, siekiant užtikrinti priežiūros komiteto sekretariato tinkamą veiklą žalių frakcijos vardu. Noriu pareikšti paramą jūsų pasiūlymui. Ačiū. Ich habe mich selbst auch noch auf die Rednerliste gesetzt. Also ich war gestern auch bei dieser Veranstaltung. Aš taip pat paprašiau žodžio pati. Vakar dalyvavau Olafo priežiūros komiteto metinės ataskaitos pristatyme Olafo pareigūnams. Šią ataskaitą daugiausiai dėmesio skiriama į taikymo procedūrų teisinį pagrėstumą ir į procedūrų kontrolę. Ir man buvo šiek tiek nemalonu matyti, kad Olafo vadovybė praktiškai e, priešinosi tam renginiui ir labai buvo neigiamai nusiteikę jo atžvilgių, kaip viso priežiūros komiteto atžvilgių. Buvo gaila tą matyti, nes manau, kad tikrai galbūt būtų buvę visai neblogai, jeigu vienas ar kitas būtų uždavęs kokį nors klausimą apie šios ataskaitos turinį pasidalyję savo mintimis ir nuomonėmis man. Uh, visą tai atrodė šiek tiek keistai ir tas e, trūkdymas keistis nuomonėmis. Taigi manau, kad problemos yra didesnio masto. Tiek apie vakarus renginį, tačiau nepaisant to, e, priežiūros komitetas dar kartą atkreipė dėmesį į problemas kylančias e, dėl prieigos prie dokumentų, dėl <clears throat> trūkdymo atlikti savo funkcijas, taigi Galbūt e, reikėtų <clears throat> iš tiesų rimtai imtis šių klausimų ir e, pritariu siūlymams iš dalies keisti Olafo reglamentą. Šie pakeitimai visų problemų neišspręs, tačiau e, bent jau dalį jų su, sugebės padėti išspręsti. <clears throat> O šiaip mes Daug įvairių gandų girdime apie tai, kad pusę milijono 800 tūkstančių eurų jau yra išleista pasirengimui vykdyti Olafo reformą, tik mes taip pat turime būti pasirengę ir reikėtų uh, pasiaiškinti, iš kur tos lėšos yra paimtos tuo metu, kai visiems pinigų trūksta ir jos dabar jau yra skirtas samdyti įvariems e, konsultantams, struktūrams iš išorės. Tai aš to, tokiems metodams tikrai nepritariu. Taip pat reikia kalbėti ir apie tam tikrą sumaištį, kuri yra kilusi dėl generalinio direktoriaus neliečiamybės panaikinimo, tai manau, kad čia reikėtų mm, palikti, leisti dirbti mm, teisėsaugos struktūroms, teismams mm, galimybę užtikrinti atlikti savo funkcijas, tačiau galbūt jūs galėtumėte ir apie tai suteikti papildomos informacijos. Dabar žodžiu paprašė kolegė Ajala Sender, prašau. Pirmininkė, labai trumpai. tik norėčiau nusistebėti. Man atrodo, tame susitikime visi išsakė savo nuomonę. Ir dėl priežiūros komiteto sudėties tikrai vakar nebuvo sutarimų. Ką daryti, ar keisti dabar, ar vėliau. Bet tai ne Olafo, tai tik pačio komiteto bėda. Aš pati prisipažinsiu, kad nejaučiu jokio spaudimo. Ir sakyčiau, kad niekas nekvestionuoja mūsų atliekamą darbą. Tiesiog bandome ieškoti išeičių Tai yra ir darbuotojų bėda, bet taip pat tai yra ir institucijų reakcijos klausimas, kaip jos sureaguos. Aš nenorėjau kalbėti apie komiteto sudėties klausimą. Tai galbūt labiau administracinis dalykas. Bet e, kažkada anksčiau ir vėliau tikriausiai teks apie tai kalbėti. Ir iškils Olafo nepriklausomumo klausimas. Bet apie tai turbūt reikėtų kažkaip e, kalbėti atskirai, o ne per mūsų sustikimą. Bet kokiu atveju aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti geriausio rezultato. O komisija sakė, kad jinai įvertins interesų konflikto galimybę. Tai būtų gerai, kad mes sulauktume tų rezultatų. Žodis komisijos vicepirmininkai. Ačiū Aš noriu padėkoti už jūsų išsakytą paramą mūsų labai tikslingiams veiksmams. Mes dabar lauksime diskusijų taryboje ir tikriausiai tik tai po jų mes galėsime užbaigti savo rezoliuciją. Aš tik norėjau priminti, ką mes darome. Arba kodėlgi mes nelaukime kitų metų, kai vyks vertinimas. Taip yra todėl, kad prie šio klausimo, klausimas vis iškyla ir iškyla. Ir panašu, kad mūsų siūlomas sprendimas nėra jau toks paprastas ir vienpusis. Mes norime platesnio sutarimo, todėl mes pasirinkome sekretariato būstinę. Ta vieta yra labai e, neutrali, sekretariatui vadovaus labai neutralus asmuo, kuris turėtų užtikrinti to sekretariato nepriklausomumą nuo komisijos. Ir aš suteikiau įgaliojimus įgyvendinti tą sprendimą. Dabar dėl tos studijos tyrimų. Kovo pabaigoje buvo paskelbtas viešas konkursas atlikti studiją dėl komisijos vertinimo. Ir čia aš pasižymėjau jūsų patiktą pasiūlymą, kad mes turėtume aiškiai susikoncentruoti prie šio konkretos sprendimo įgyvendinimo ir užtikrinti, kad spręsdami vieną problemą nesukeltume kitos tuomet, kai prasidės diskusijos dėl vertinimo, jos jau dabar e, pradeda kilti. Antras mano pastebėjimas. Na bent jau aš jau tikiuosi, kad atsakiau į užduotą klausimą dėl to, kad mes turėtume atsargiai vert, atlikti vertinimą. Pirmiausia, palūkėti įgyvendinimo, paskiau tik tai imtis veiksmų. Taigi, antra, pirmininkė, jūs kalbėjote apie prieigą prie dokumentų. Ką čia galėčiau pasakyti? Jūs turbūt žinote, kad aš dirbu tiek su priežiūros komitetu, tiek su Olafo vadovybė, kad būtų užbaigtas pradėtas darbas e, dėl dokumentų prieigos, Kol kas yra trys neįspręsti klausimai. Mes po susitikimų su parlamentu ir taryba priemė išvados, jog būtų gerai, kad parlamento tarybos ir komisijos teisės tarnybų atstovai parengtų galutinius atsakymus į šios tris neįspręstus klausimus. Taigi laukiame teisininkų atsakymų. E, tikiuosi, kad mes, mums pavyks susitarti ir dėl darbo sąlygų. Ką dabar galiu pasakyti yra tai, jog kolegos iš komisijoje labai atidžiai stebi, kaip klostus įvykiai. Situacija sudėtinga, dar ne viskas yra įspręsta. E, Aš suprantu, kad priežiūros komitetas e, tikriausiai palaikys paskutinį pasiūlymą, taigi mes bandome pateikti visą įmanomą pagalbą, bet tiek Olafo vadovybės, tiek priežiūros komitetas turi susiturti tarpusavį. Daugeliu klausimų jiems pavyko rasti kompromisą, bet dėl likusių tų trijų klausimų jiems e, sprendimo rasti nepavyko, bet tikimės, kad jis bus greitai. Pagaliau, nežinau, ar aš čia turėčiau kalbėti apie imuniteto atšaukimą, nes čia yra daug skirtingų požiūrių. Gal jūs norėtumėte čia jau atskiros diskusijos, tai nežinau, kaip čia pasielgti, kaip jūs man rekomenduotumėt. Ar tą klausimą aptarti dabar, nes yra ir e, teisiniai e, apribojimai, aš nesu labai kompetitinga, nežinau. Jab, jab. Man atrodo, kad jūs galėtumėt pasinaudoti tą progą ir išdėsti savo poziciją, nes mes tikrai nerenksime atskiro posėdžio. Gerai, ačiū. Taigi, kaip jūs žinote, mes kovo mėnesio antrą dieną mes nusprendėme generalinių direktorių atimti imunitetą. Ir tai padarėme Belgijos e, prokuratūros prašymu ir remiantis septintojo protokolo dėl privilegijų ir imunitetų ES nuostatomis, pagal kurias mes privalome bendradarbiauti su teisėsauga. Komisija mano, kad e, imuniteto atšaukimas yra pagristas dėl prokur Belgijos prokuratūros išvardintų faktų. Todėl manome, kad mes buvome E, teisėtai pareigoti atimti iš Olafo generalinio direktoriaus imunitetą. E, dabar darbas tęsis pagal Belgijos teisę, nes e, jie tikrai nekvestionavo nekaltumo prezumcijos ir nebuvo priimta jokio sprendimo iš esmės byloje. Komisija savo ruoštų teiks Olafo generaliniam direktoriui visą e, reikiamą paramą, teisinę paramą, kaip tas numatyta pagal mūsų e, e, reglamento 24 straipsnį. Mes turime ir priežiūros komiteto narius, aš susitikau taip pat ir su Olafo atitinkamais pareigūnais. Tas sutikimas labai svarbus mums visiems norint pripažinti ir pasakyti, kad tikrai svarbu, kad Olafas ir toliau tęstų savo darbą, apsaugotų e, es finansinius interesus. Ir e, mes nusprendėme, kad e, komisijos sprendimas tikrai niekaip nesukliudys Olafo vykdomo tyrimo, o generalinis direktorius lieka savo pareigose, vardant žinoma ES finansinių interesų apsaugos. Taigi pabaigai noriu pasakyti, kad e, aš daugiau informacijos dėl teisės, teisinių sumetimų jums pasakyti negaliu. Puikiai suprantame, kodėl. Tačiau keista, kad toks asmuo gali ir toliau vykdyti pareigas, kadangi e, kiti panašiais atvejais tiesiog buvo atstatydinti. Problema yra ta, kad e, potencialūs liudininkai ir toliau dirba toje pačioje institucijoje. Valstybėse narėse pasirodo procedūros yra daug geresnės negu ES. Šitas klausimas nacionaliniu klausimu sprendžiamas daug aiškiau ir todėl komisija turėtų rasti tokių užtikrintų procedūrų, kurios leistų užtikrinti sąžiningumą ir, žinoma, turint omenyje būsimą generalinę prokuratūrą. Aš jau sakiau anksčiau, kad šitas klausimas iš tikrųjų yra labai jautrus, kadangi kalbame apie instituciją, o ne vieną asmenį. buvo sakoma, kad reikia šitą klausimą spręsti labai atsargiai, atidžiai, tačiau labai svarbu, kaip jūs sakėte, suvokti, jog negalima pasitenkinti vien tik tai interpretavimu, aiškinu, ir kai kurie kolegos daro elgesi taip, tarsi jie nebūtų visiškai susiję su tuo. Aš manyčiau, kad reikėtų dar kreiptis į koordinatorius. Mano frakcija jau pasakė, kad laiko nėra ir todėl mes pritarėme pasiūlymui, kaip užtikrinti skaidrumą, tačiau iš esmės negalima pritarti tokiam neinformavimui, kai niekas nežino, ką kas daro. Labai svarbu užtikrinti Olaf E, nepriklausomimą, niekas nesusiję su vienu ar kitu direktoriumi. Panašių situacijų yra buvę ir praeitie. Tačiau politiniškai vertinant nuomonė buvo visiškai kitokia. O dabar, kai kalbame apie skaidrumą ir kai siūloma šitą klausimą atskirti, tai, ko gero, pirmiausia reikėtų pasiteirauti teisės kyraus nuomonės ir pakalbėti apie tai, kiek tai paveiks OLAF kaip institucijos nepriklausomumą, kadangi čia kalbame apie šios struktūros vadovą. Tiesiog labai keista, kad komisijos įsipirmininkė pasakė, kad negalinti pakomentuoti užkulisių. Aš manau, kad siekiant išsaugoti Olaf užtikrintumą, reikia turmini, turin, turėti ir tyrimo, užtikrinti ir tyrimo nepriklausomimą. Pirmiausia, reikėtų numatyti atsakomybę už padarytus veiksmus. Taip elgesi kiekviena valstybė, jos policijos struktūros ir baudžiamo persikimo struktūros. Iš tikrųjų, tai yra teisė, kurią Europoje galime didžiuotis, kadangi čia susidurėme su negirdėta problema. Šita problema susijusi ne su vienu, o su keliais asmenimis. Ir aš atkreipiau į tai dėmesį ir komisijos vicepirmininkė e, sutiko pakalbėti šią problemą. Ir mes dėkojame jam už tai. O dabar kolegas Štas. Ačiū pirmininkė, turiu pasakyti, kad uh, Asmeniškai aš čia nelabai džiaugiuosi tuo formaliu pranešimu iš komisijos pusės apie tai, kas įvyko ir e, kaip komisija sureagavo į gautą prašymą Belgijos teisės saugos pareigūnų. Manau, kad e, reikėtų dabar sulaukti Belgijos teismo atitinkamo nutarimo ir aš dėl jo esu pakankamai užtikrintas prieš tęsiant diskusijas mūsų komitete. Noriu paklausti komisijos narys Georgijovas. Jūs aiškiai pasakėte, kad e, komisija turėtų e, suteikti teisinę paramą generaliniam direktoratui Olaf, e, tiksliau, pa, palaikant kontaktus ar kontaktuojant su Belgijos teismais. Noriu paklausti, ar tiesa tai, kas parašyta kai kuriuose laikraščiuose apie tai, kad jis galbūt kreipsis į Europos teisingumo teismą dėl šių Belgijos teisės saugos veiksmų, ar ta informacija atitinka tiesą ir ar jūs ją girdėjote, jeigu taip, tai tikrai patektume į labai keistą situaciją, kuomet Vienas direktorius kreipėsi į Teisingumo teismą, kad apskūstų komisijos sprendimą. Kaip tada e, komisija elgtųsi dėl teisinės paramos e, tokį skundą pateikiant Olafo generaliniam direktoriui. Kolega Pirinskis. Thank you, Madam Chair. Ačiū, pirmininkė. Prieš diskusijos pradžią buvo pakalbėti kalbėta apie pasitenkinimą. Tai yra, buvo pasirinktas e, skubaus veikimo variantas, kadangi priežiūros komiteto nepriklausomumui iškilo pavojus. Alaja Sender teisingai paminėjo, kad e, komitetui tenka priimti sudėtingą sprendimą. Dabar dėl jūsų pasiūlymo e, atšaukti imunitetą. Kaip ten bebūtų, tai yra labai, tai yra ypatingas atvejis. Jūs pati sakote, kad pirmą kartą tenka priimti tokį sprendimą, kadangi Klausimas labai jautrus ir iššūkis tiesiog neregėtas. Ir todėl, ko gero, šioje diskusijoje negali būti jokių pašalinių dalykų. Tiesiog, tiesiog buvo pažeistos šiame procese elementarios taisyklės. Jūs kalbėjote, kad yra tam tikrų teisinių nuogastavimų, yra ir kitų aspektų, tačiau mes negalime ir toliau spręsti to klausimo, kaip jūs siūlėte iki šiol. Aš vis dėlto siūlyčiau baigti šitas diskusijas dabar. Ir tai būtų vienintelis kelias jums elgtis. Ir kino, kaip pirmininkė. Uh, Tiesiog uh, manyčiau, kad tai yra vienintelis būdas pratesti savo darbą. Okay, gut. Ja, Frau Vizepräsidentin, bitte. Man... Vicepirmininkė. Aš norėčiau sureaguoti į Pirinskį pasisakymą. Iš tikrai tas e, dirbtinis e, susijaudinimas visiškai nėra toksai svarbus kai atšaukiamas tokios svarbos institucijos vadovo imunitetas, iš tikrųjų iškyla klausimas mm, dėl nepriklausomumo. Tiesiog vokiškai yra sakoma, leiskite bažnyčią likti ten, kur yra jos vieta, tiesiog netrukdykime teisinėms procedūroms. Tačiau savai mes suprantame, mes suprant, suvokiame to klausimo jautrumą. Novakov. Labai trumpai. Iš tikrųjų, sakoma, kad klausimas yra labai jautrus ir tai daroma vos prasidant diskusijoms dėl statuso, dėl imuniteto atšaukimo. Tiesiog svarbiausia nuostata mūsų darbe turėtų būti štai kokia. Mes turėtume diskutuoti atvirai keistis nuomonėmis ir aš nesuprantu, kodėl nereikėtų apie tai kalbėti. Tiesiog mes esame ir išrinkti atstovauti visuomenės nuomeniai ir todėl viską reikia aptarti atvirai. Kolegė Ajala, o po to suteikime žodį dar komisijos įsipirmininkai. Aš sutinku, kad reikia diskutuoti. Tačiau visi turi suprasti, kad ta tema verta diskusijos ir turi suprasti, kokiu klausimu diskutuojame, kadangi darbo tvarkėtojų klausimų nėra. Dabar mes kalbame apie administracinį sprendimą, sakome, kad reikia užtikrinti skaidrumą, tačiau reikia tą temą aptarinėti tiesiog suvokant teisinę situaciją. Kita vertus, Olaf veiklos reglamentas apsaugo generalinį direktorių ir komisija negali jo užsipulti. Tiesiog mes turime pasirenti tai diskusijai, o ne taip spontaniškai imti ir pradėti diskutuoti iš tikrųjų, kolega Novokov, aš negaliu pritarti tokiems procesams. Aš tiesiog norėčiau pasiruošti. Tiesiog reikėtų, reikėtų gerbti ir instituciją, ir vicepirmininką. Aš esu kontrolierė biudžetos komitete ir suprantu, kad svarbiausias mūsų uždavinys kovoti su piknaudžiavimu padėtimi, o dabar susitėme su tokiu atveju ir todėl mes turime pasikeisti naujausiamis žiniomis šią temą ir todėl aš tiesiog pasiūlyti neužgniaužti šios diskusijos. Jeigu mes tai darytume, tai pasielgtume tik formaliai. Tikrai mes e, apsijuoktume, jeigu mes nekalbėtume apie tai, kai nagrinėjame susijusias temas. Pavyzdžiui, po teroro išpolių sekančią dieną mes taip pat e, kalbėjome spontaniškai apie tai, o šiandien yra pirmas kartas, kai mes turime progos ir todėl nekalbėti būtų tiesiog keista. Vicepirmininkė žodis. Um, <clears throat> Aš norėčiau pakalbėti dėl mums užduoto klausimo. Generalinis direktorius gavo, turi teisę apskūsti komisiją teisingumo teisme, jeigu mano, jog koks nors komisijos sprendimas kvestionuoja jo nepriklausomumą. Tai yra reglamento 73 straipsnis. Ir tiesiog nebegaliu daugiau ką ir pridurti bent pasakyti, kad jeigu generalinis direktorius manys, kad jo nepriklausomumas yra kvestionuotas, tai reglamente jisai turi numatytą teisę. Ar jis tą teisę pasinaudos ar ne, tai čia jau ne man spręsti. Fransen, ar jūs norėtumėte, ką pasakyti? Norite, kad nors pasakyti apie OLOF reglamentą? Tuomet norėčiau pasakyti, kad balsavimas vyks kovo 24-ąją dėl komisijos pasiūlymo, o pakeitimų mes tikrai nepagėdaujame. Mes sutarėme neteikti pakeitimų ir prašyčiau laikytis to susidarimo. Susidarimo ir tai yra gera naujiena mūsų darbuotojams. Baigėme mūsų diskusijas, darbo tvarkę aptarėme, kitų klausimų neturime. Balandžio 26 susitinkame, 15 val. posėdis baigėsi.